Chers collègues, je vous propose de prendre place, que nous puissions commencer notre réunion de commission, réunion importante compte tenu de son. Kągi darbotvarkės projekto turinys. Pirmasis darbotvarkės punktas, tai yra darbotvarkės tvirtinimas. Norėčiau Jūs informuoti apie tai, kiek buvo pakeista mūsų darbotvarkė. Tryliktasis punktas, kur kalba eina ponos, apie ponos Kostelio nuomonę dėl vystimosi politikos darnumo. Jį svarstysime po 12, prieš 12 punktą, prieš 12 punktą, kur e, kalbėsime apie Europos savidraugos draugijos statusą. Ar niekas tam neprieštarauja? Pone Šireter tuomet pirmininkaus komiteto posėdžiui. Dabar, kai balsuosime, balsuosime dėl panos Makintaja nuomonės, dėl smulkių vidutinių įmonių, antrasis klaus, 22 klausimas ir taip pat 23 klausimas, kur yra panaši tema. Šie klausimai yra atidėti iki Liepos 10 dienos posėdžio. Jeigu niekas neprieštarauja, taip ir pakeisime darbo tvarkę. Dabar antrasis darbo tvarkės punktas. Jeigu čia pranešimų jokių neturiu, trečiasis darbo tvarkės punktas, dabar žodį suteiksiu kolegijai poniai Steinruk, kuri papasakos apie pranešimo pakeitimus. Sur les amendements de compromis. Ja, guten Morgen. Labas rytas, mielas kolegės, mėly kolegos, pane pirmininkė. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad bendradarbiavimas su šešėliniais pranešėjais buvo puikus. Mes visi Labai daug dirbome, bent dešimt kartų buvome susitikę. E, taip pat labai intensyviai kalbėjome apie bendros pozicijos parengimą. 125 kompromisai e, yra parengti, ryte bus balsuojama dėl jų. Iš esmės mes e, labai intensyviai kovojame dėl jų Ta kova vis dar vyksta, tačiau rezultatas vienaip ar kitaip yra tenkinantis visas pusės. Pavyzdžiui, mums pasisekė patobulinti tai, kas buvo kritikuota mūsų e, komitete, tai kad komisija m, mm, tiesiog pražiopsojo tą laikotarpį, kai galėjo programai suteikti kitą struktūrą. Uh, E, taip pat mes akcentavome socialinės įtraukties, e, užimtumo svarbą. E, taip pat numatėme strateginį konsultavimo forumą, kuriame dalyvauja nevyriausybinės organizacijos, įvairūs suinteresuotieji partneriai. Jie taip pat dalyvauja ir programos vertinimo procedūroje. E, kalbant apie komisijos įgyvendinimo įgaliojimus, e, finansavimo priemonėje progres, juos praplėtėme. E, taip pat daugiau dėmesio yra skiriama Europos parlamento sprendimams. Taip pat patikslinta e, socialinės įtraukties, socialinės apsaugos, socialinių eksperimentų apibrieštis. Labai aiškiai reikia pasakyti, kam bus išleisti mokesčių mokėtojų pinigai, nes mes kalbame apie maždaug vieną milijardą eurų. Reikia labai aiškiai pasakyti, kaip ši didelė finans, finansų dalis bus panaudota. Uh, E, siekiant pagerinti socialinę aplinką. Jo labiau, kad mums pavyko susitarti dėl bendro vardiklio, mes remiame e, progres priemonę. Mums pavyko susitarti dėl e, konkrečių procentinių verčių, E, taip siekiame užtikrinti, kad labai svarbios prioritetinės rytis būtų finansuojamos. Labai džiugu, kad visi pasisakė už naują iniciatyvą skirtą kovai su jaunimo nedarbu. Mes tikimės, kad jei tarybai kova prieš jaunimo nedarbą irgi pasirodys svarbi, tai darybose dėl daugiametės finansinės programos e, mes tikime, kad mums turėtų pasisekti išsiderėti papildomus finansavimo šaltinius būtent kovai prieš jaunimo nedarbą. Įtraukėme socialinių partnerių e, principo, principo taikymą. Um, Nevyriausybinės organizacijos, socialiniai partneriai turi būti įtraukti į procesų prieimimo procedūrą visose lygmenyse. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų sustiprintas patariamųjų formų vaidmuo. Taip pat yra um, sustiprintas tarp valstybinio bendradarbiavimo vaidmuo per Eures tinklą. Tokiu būdu e, siekiame surinkti visus galimus signalus iš valstybių narių susijusius e, su galimomis e, socialinėmis grėsmėmis susijusiamis su Europos socialinio fondo lėšų panaudojimu. Manome, kad Minimos programos e, turėtų būti pakankamai finansuojamos. Mums e, pasisekė susitarti dėl labai svarbių kompromisų, Mums pavyko mūsų reikalavimus suformuluoti daug aiškiau, nei um, jie suformuluoti komisijos pasiūlyme. Noriu padėkoti visiems už labai konstruktyvų bendradarbiavimą. Visi įdėjo daug jėgų rengdami šį dokumentą ir aš tikiuosi teigiamo balsavimo rytoj. O beje, rytoj taryba pristatys savo pirmąją poziciją šio klausimo. Ačiū.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 Pone Raskin. Harkin. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai. Visuomet komitetuose ir parlamente yra dėkojama pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Ir yra tam priežasčių. E, esant šiai situacijai tikrai noriu pasakyti, kad pranešėja ėmėsi visų pastangų, kad visos frakcijos būtų įtrauktos į darbą ir kad būtų bendrai susitarta dėl įvairių pasiūlymų ir tikrai tai prireikė daug laiko ir pastangų norėčiau jai už tai padėkoti. Bendrai kalbant, čia yra keletas dar tokių nežymių klausimų. Aš detaliai pranešimo ne, neaptarinėsiu, nes tą padarė pranešėja, bet aš norėčiau akcentuoti tam tikrus aspektus, bet norėčiau pasakyti, kad 90, dėl 99 procentų mes esame susitarę. Tik tai dar keli smulkus komentarai, dar L pakeitimo. Čia yra problema dėl vienodų sąlygų, kalbant apie su mokesčiai susijusias sąlygas. Aš suprantu, kad tai yra tik konstatuojamoji dalis, tačiau vis tiek tai yra mums šiek tiek problematiška. Taip pat e, žiūrėjau į S pakeitimą, kur kalbame apie krizę. Tačiau naujausiuose kompromisuose ta problema buvo išspręsta ir nenorėčiau, kad dabar darytumėme uh, nuolatos nuoroda į dabartinę krizę, lyg atrodytų, kad iki 16 ir 17 metų mes iš tos krizės dar nebusime išbridę. Dabar dar OO pakeitimas. Ten yra terminas socialinė valdysena, tai yra naujas terminas. Žinau, kad ponas Bulanas ir norėjo, kad tas terminas būtų paliktas tekste. Mes pritarsime jam, tačiau mes nebalsuosime prieš tą ko, ko, kompromisinį pakeitimą, bet tai yra naujas terminas ir mums dėl jo yra šiek tiek neramu. Kūkų pakeitime. Kalbame apie darbininkų teisės ir mes manome, kad reiktų kalbėti apie jų teisės ES lygmenių, o ne apie darbininkų teisės visoje ES. Mes manome, kad taip reiktų suformuluoti šią savoką. Uh, Mes nebalsuosime prieš šį kompromisą, tačiau manome, kad geriau būtų mūsų siūloma formuluoti. Ir paskutinė pastaba dėl LLL pakeitimo. Vėlgi, mes neprieštaraujame jam, tačiau mes į tą pakeitimą įtraukėme gan ilgą sąrašą. Pavyzdžiui, kalbame apie socialinės ekonomikos veikėjus. Aš remiu socialinę ekonomiką, tačiau man neramu, kad finansavimo yra tiek mažai, kad reikia gal tiksliau tas lėšas panaudoti. Ir jeigu mes nurodysime labai ilgą gavėjų sąrašą, per dien ilgą tokį gavėjų sąrašą, tuomet kils pavojus, kad tie mokėjimai neleis mums pasiekti tikslų. Uh, Taigi tai yra nedideli ne, ne tokie nežymus e, pastebėjimai, išskirius gal tą mokesčių klausimą, bet na, tikrai norėčiau labai nuoširdžiai pasveikinti pranešėją, puikiai padirbėjus ir parengus nuostabų pranešimą. Ačiū. Dėly po to Timur. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti ponę Steinbruk, parengus tokį kokybišką dokumentą ir bendrą darbą su e, šešėliniais pranešėjais. Labai puikus bendradarbiavimas per visą procesą ir aš ją tikrai sveikinu. E, kaip žinia, buvo pateikta gana daug kompromisų ir aš e, galiu tik pasidžiaugti, kad šioje programoje E, bus bandoma atremti tokį svarbų iššūkį kaip kova su skurdu ir socialinė atskirtimi. E, ši programa yra labai reikšminga ir per ją mes galime geriau paremti socialinius partnerius, nevyriausybinės organizacijas ir sustiprinti socialinius eksperimentus. Tai yra vienas iš svarbiausių mano pastebėjimų. Kitas dalykas. Taip, tiesa, buvo gana sunku rasti teisingus apibrėžimus socialinėms bendrovėms e, ir panašiems kitiems reiškiniams, bet šiandien e, pasiektas rezultatas mus tenkina. Ir manau, kad mes visi kartu galime padėkoti šiai tam tikrą prasme politiniai inovacijai ir kolektyviniai išminčiai. E, ketvirtasis ramstis šiame dokumente yra skirtas būtent jaunimui. Šis klausimas, ši tema nusipelno mūsų dėmesio, nes mes privalom imti specialių priemonių padėčiai, katastrofiškai padėčiai beveik visoje Europoje jaunimo tarpe pagerinti. Mes suprantame, kad Europos parlamentas e, turi e, skatinti visus imtis pozityvių iniciatyvų. Todėl smagu, kad šioje programoje yra skirta atskira dalis jaunimui. Ir taip mes galėsime uh, E, kalbėti apie jaunimo nedarbą ir įgalioju e, kitokias priemonės ar būdus e, tarp jaunimo propaguoti vadinamai Europos viziją. Aš labai dėkoju visiems pranešėjams ir ypač pagrindiniai pranešėjai poniai Steinbrück. Pone Cimer, po to po Tomas Mann. Labai ačiū. Pasinaudodama galimybę norėčiau padėkoti poniai Steinrop už puikų darbą. 125 kompromisiniai pakeitimai parengti iš maždaug 190 pakeitimų. Tai yra um, ne pirmas pranešimas, kuris poniai Steinruk užtarnauja pelnytus komplimentus. Dėl įžymėjo komisijos dėlsimo, tai kad komisija nesugebėjo suteikti programoms aiškios struktūros. E, tai taip, mums savo kompromisais pasisekė tą struktūrą programoms suteikti ir mano frakcija daugelį kompromisų balsuodama parems, nors ne visų kompromisų autorė ta frakcija buvo. Ypač mums svarbu socialinių įmonių klausimas, čia mes dar esame neapsisprendę, kaip balsuosime dėl vieno ar kito kompromiso. Dėl e, socialinio verslumo iniciatyvos čia mūsų pozicija yra daug kritiškesnė, jo labiau, kad keičiasi paradigmos. E, Likščiol socialinė ekonomika buvo vertinama kaip e, sfera, kuriai priklauso socialinės paslaugos, socialinė apsauga. E, tačiau dabar mm, situacija keičiasi ir tiesą pasakius, dėrybų metu buvo susidarta dėl labai gerų dalykų, kuriuos inicijavo pranešėja. Noriu padėkoti, kad iniciatyvos susijusios su tarp valstybinių darbuotojų judumu buvo įtrauktos į pranešimą. Mūsų supratimu šio judumo skatinimas labai svarbus. Partnerystės principas ES lygmenių numatant patariamą jį formą taip pat yra labai svarbus. Ačiū. Man primenam šutu. Ačiū, Tomas, man. Labai ačiū. Džiugu, kad kompromisai sulaukė tokio teigiamo vertinimo ir pritarimo. Pone Jūta, mes kalbame apie teisės akto tekstą, tai yra daug dai, daugiau nei rezoliucijos e, tekstas, todėl labai svarbu, kad visos detalės būtų uh, tikslios, o sutartas rezultatas e, tikrai yra tenkinantis. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų, reaguodamas ir į Harkin mintis dėl e, socialinių partnerių įtraukties. Manau, kad tai svarbu. Ir svarbu ne tik pasakyti, kad ateikit, atsisėskit prie stalo. Čia reikia naujos struktūros, reikia naujo ryšio su pilietinė visuomenė. Ir čia socialinės organizacijos vaidina esminį vaidmenį. Labai svarbu palaikyti nuolatinius ryšius su socialiniais partneriais ir ta nauja struktūra yra um, puikia proga tai užtikrinti. Nepriklausomai nuo to, e, kokios mūsų pozicijos, e, vis dėlto e, patys pakeitimai yra geri ir CCC pagrindas yra taip pat puikus. Manau, kad e, mūsų įsipareigojimai neturėtų likti tuščiais žodžiais. E, komisija turi numatyti pakankamą finansavimą ir tai nebūtinai turi būti nauji finansavimo šaltiniai. Reikia galbūt tiesiog peržiūrėti savo prioritetus. Mes jokių būdų nenorime, kad kažkas jaustųsi kaip prarastoji karta reikia atkreipti dėmesį absoliučiai į visus. Dėl eurės partnerysčių. Filipas apie tai kalbėjo, su EPP dar kartą kalbėsim, todėl kad eurės tinklas yra labai svarbus ir tos tarpvalstybinės partnerystės yra um, esminė galimybė pardemonstruoti, kad mes per eurės tinklą kuriame pridėtinę vertę Europos Sąjungoje. Tiesą pasakius, Mes nereikalaujame naujos biudžeto eilutės, nereikalaujame papildomų finansavimo šaltinių iš komisijos. Mes visas priemonės jau turime. Euras partneriai yra pasakę, kad jei šios programos nebus finansuojamos ir toliau, tai kils egzistencinės grėsmės partneriams dalyvaujančiams programuose. Manau, kad dėrybų metu buvo, buvo pasiekti tikrai puikūs rezultatai ir daugelis frakcijų bendradarbiavo labai teigiamai. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams. Manau, kad bendradarbiavimas vyko tikrai puikiai, o rytoj tas puikus, ta puikiai dvasia atsispindės ir balsavimuose. Ačiū kiek daug komplimentų mūsų pranešėjai. Dabar ponė Šrioder. Labai ačiū, tie komplimentai tikrai yra pelnyti. Procesas buvo be galo puikios struktūros ir rytoj balsuosime gal dėl 300 ar kiek, nebežinau, ten e, pakeitimų ir labai svarbu, kad mums pasisekė tų daugelio susitikimų metu paremti konkretų projektą, kuriame atsispindi labai aiškios pozicijos, kurias remia dauguma šio komiteto narių. Jo labiau, kad labai um, daugelis detalių, apie kurias kalbėjo ponas Bolon, buvo taip pat įtrauktos į um, pranešimo tekstą. Uh, Mes žinome, kad daugelis priemonių yra atakuojamos įvairiausių grėsmių, daugiametinės finansinės programos darybose taip pat e, vyksta, kyla daug pamastymų. Manau, kad labai svarbu siūsti gerą signalą mūsų jaunimui. Taip pat reikėtų ir toliau remti Eures tinklo programas, nes Eures partnerystės yra labai svarbios. Aišku, kai kas turės būti finansuojama iš rezervo. Tai rodo, kad mes norime, jog jau vykdomos užduotys turėtų būti pirmiausia pabaigtos vykdyti, o tik vėliau daugiau dėmesio skiriama rezerviniams dalykams. Vienintelis dalykas, su kuriuo galbūt nesutinkame, tai yra tai, kad mums neprimtina socialinių inovacijų apibrieštis. Jo labiau, kad socialinės inovacijos yra eksperimentiniai sričiai priklausantis dalykas. O e, pasirinkę tokią apibriežtį, kuri dabar yra teikiama, tiesiog apribojame tą socialinių inovacijų, socialinio eksperimentavimo galimybę numatyti, kokios pinigų sumos bus skiriamos, kokiems tikslams, kokioms priemonėms yra protinga. Tačiau kalbėti apie priemonę skirtą inovacijoms ir pačioje apibrieštyje tą priemonę apriboti yra klaidinga. Jau krizė parodė, kad kartais yra reikalinga labai skubi, greita reakcija. Uh, Todėl turėtume šią e, socialinių inovacijų apibriežti dar kartą persvarstyti. Manau, kad e, nežinau, ar protinga būtų taip apriboti tą priemonę, kaip dabar yra siūloma tekste. Pone Strela, pato pone Sinclair. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pirmiausia pritarti kolegoms ir pasveikinti pranešėjai atlikus tokį darbą. Manau, kad e, puikiai ji padirbėjo. Šis pranešimas labai svarbus. Ta atspindi ir didelis skaičius pakeitimų. Lygiai taip pat e, yra pasiekta labai daug kompromisų. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į moterų teisų komiteto pateiktus pakeitimus, e, pagristus e, e, mūsų nuomonę. Aš manau, kad mūsų siūlomi pakeitimai nusipelno pranešėjos pritarimo ir jūsų komiteto pritarimo. ES turėtų priderinti savo teisės bazę realybei naujai atsiradusiems poreikiams. Kalbame apie išmaniuosius teisės aktus ir turime atsižvelgti į naujus e, rizikos faktorius darbuotojų saugumui. Taip pat turėtumėm nepamiršti, jog reikia suderinti ir moterų, ir vyrų šeimos ir e, karjeros galimybės. Be to remiame programą, kurioje yra atsižvelgiama darbo sąlygų gerinimui reikalingą lankstumą. Sakoma, kad turi būti sukurtos prie paslaugos e, paremenčios šeimos gyvenimą ir e, kitokios, kitos e, priemonės įtvirtinančios motinysės ir tėvystės atostogas. Be to turėtume paremti moterų verslumo idėją E, verslas moterų tarpe turėtų būti skatinamas. E, Ta būtų galima padaryti pasitelkiant mikrokreditavimą. Tokiu būdu padidėtų moterų žimtumo lygis. Apie tai kalbama ir ES 2020 strategijoje. 2010 metais Europos taryba sukūrė mikrofinansavimo priemonę. Per ją moteris yra skatinamos imtis verslo, bet to tai padeda kovoti su skurdu. Baigdama, norėčiau pabrėžti, jog labai svarbu atspindėti šiame pranešime vyrų ir moterų lygybę, siekiant socialinių pokyčių ir inovacijų. Moteris sudaro svarbę visuomenės dalį ir atlieka svarbų vaidmenį siekiant socialinių inovacijų ir socialinių eksperimentų. Ačiū toliau ponė Sinclair, o po to ponė Makintir. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, uh, kadangi dabar uh, susidarė truputį šokiruojantį situaciją, bet aš sveikinu pranešėją parengus tokį pranešimą, sutinku su kolegomis kas kaip bebūtų, ji tikrai padirbo gana rimtai. Šie klausimai yra labai svarbus Junktiniai karalystė ir turbūt visai Europos Sąjungai, kaip aš matau. Aš e, manau, kad tikroji problema yra ES teisės įgyvendinimas. Neproporcingas įgyvendinimas Junktinėje karalystėje. Kelios mūsų vyriausybės ir pilietinės tarnybos įgyvendino ES reikalavimus turbūt kur kas griežčiau negu mūsų partneriai kitose ES dalise. Sakome, kad ES pati neturi mechanizmo, kuris priverstų kitas ES 26 valstybės narės pasiekti tokį standartą, koks pasiektas Junktinėje karalystėje gyvendinant ES teisę. Ir tai, e, kas yra padaryta Junktinėje karalystėje, dabar yra žalinga mūsų smulkioms e, bendrovėms ir darbo vietoms. E, Junktinėje karalystėje yra daug problemų mažoms bendrovėms gauti finansavimą, mikrokreditus ir panašiai ir panašiai. Bet vėlgi mūsų vyriausybė, Junktinės karalystės vyriausybė atrodo labiau rūpinasi ES reikalais ir ES komisijos veiksmais, negu kad uh, rūpinasi Britanijos darbuotojais. E, ponas Bandion ir ponė Makintaja yra valdančiosios partijos atstovai ir galbūt jie galėtų pasakyti, kokia yra jų vyriausybės pozicija ir už ją atsiskaityti. E, turbūt savo frakcijoje jie apie tai kalba. Todėl aš norėčiau pasiskusti ponu Klegu ir ponu Kameronu čia, bent jau aš, nes manau, kad jų vyriausybė nusipelno rimtos kritikos šiame e, pranešime tai tik tai patvirtinama. E, biudžetinės drausmės priemonėmis e, laikotarpiu ES atrodo net nesuprantama, parlamente net nesuprantama, kas yra biudžeto taupimas visose komitetuose, kuriuose aš dirbu, visose institucijose, su kuriomis turiu reikalų, yra kalbam apie biudžeto didinimą. Nors kaip ir sakoma, kad reikėtų mažinti. Aš manau, kad reikėtų elgtis taip, kaip kalbame. Dėl ES taisyklių gyvendinimo. nepakankamai vertinamas poveikis mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jūs neįsivaizduojate, kiek aš gaunu elektroninių e, laiškų iš mažų ir vidutinių įmonių, kuriuose prašoma sustabdykite ES, nes jis mus smaugia, mes nebegalime toliau egzistuoti, nes tik auga biurokratija. Tai kainuoja nepaprastai brangiai, mes prarandame darbo vietas Junktinėje karalystėje, turbūt ir kitose valstybėse narėse. Neseniai aš tą patį girdėjau iš airių, jie taip pat jau nebegali apsikesti e, to e, nesupratimo, kuris e, dominuoja čia apie jūsų primamų sprendimų poveikį jų darbo vietoms. Pone Makintaja. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad galiu Jūs nuraminti ir pasakyti, nei, kad nei ponas Kameronas, nei, e, nei ponas Klegas ne pritarė tam, ką jūs sakote. Na ir dauguma jūsų išsakytų pastabų yra susijusių su kitu tarpotvarkės punktu, nei su šiuo. Bet aš perėsiu prie aptariamos temos ir norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už jos atliktą darbą. Buvo tiek daug pakeitimų ir kompromisų, tai tikrai labai vertiname jūsų pastangas. Mano frakcija sveikina komisijos pasiūlymus. Na ir dabartinių programų testinumas, kas yra siūloma. Uh, mums yra priimtina, ypatingai pasiūlymai dėl, daugiau, dėl to, kad daugiau veiksmų reikia numatyti inovacijų ir eksperimentų srityje. Aš manau, kad tai yra sritis, kuri suteikia daug puikių galimybių valstybėms narėms keistis geriausią praktiką. Na ir nors mes nepatikėme jokių pakeitimų šiam klausimui, vis tiek mums šiek tiek neramu dėl siūlomų kompromisų. Na bent jau turėčiau jūs apie tai informuoti. Mums sudėtinga būtų pritarti biudžeto didinimui. Aš manau, kad mūsų tikslas ne skirti daugiau lėšų, o mažinti lėšas ir efektyviai jas panaudoti. Taip pat e, mums neramu dėl įvairių, dėl paties ketinimo. Ketinimo, ketinimo mes pritarėme. Tačiau yra sričių, kur veiksmai dubliuoja jau veikiančias programas. Eures yra vienas pavyzdžių. Mes manome, kad jis konkuruos su valstybių narių nacionalinėmis e, darbo tarnybomis, užimtumo tarnybomis. Taip pat mums neramu dėl to ketvirto, ketvirtosios prieigos jaunimui. Mes pritarėme iniciatyvoms, kuriomis jaunimas sugražinamas į darbo rinką, tačiau mes manome, kad būtų veiksmingiau, jeigu daugiau dėmesio skirtumėme horizontaliai darbo rinkai, o ne labai specifiniams uh, jos elementams. Mes manome, kad taip geriau būtų galima panaudoti išteklius. Džiaugiuosi, kad yra daug pakei... kompromisinių pakeitimų, kuriuos mielai paremsime, ypatingai kur kalbama apie mikrofinansavimą. Na ir aš pripažįstu, kad dauguma frakcijų pasisako už kompromisus, tačiau aš tiesiog norėjau išryškinti mano frakcijos poziciją dėl kompromisų ir dar kartą padėkoti pranešėjai už jos darbą. Ačiū. Dabar žodį vėl suteiksiu pranešėjai, kad apibendrimėte diskusijas. Ačiū. Pirmiausia, labai malonu išgirsti visus pagiriamuosius žodžius, tačiau aš tuos pagiro žodžius norėčiau perduoti visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šio proceso. Pranešėjas yra tik vienas veikėjas yra ir sekretariatas, ir šešėliniai pranešėjai, visi dirbo puikiai ir man daug padėjo. Taigi aš norėčiau tuos pagirimo žodžius perduoti visiems. Nepritarčiau kritikai, kurią išsakė tie, kurie neprisidėjo, nes visi, kurie prisidėjo, gali patvirtinti, kad mes tikrai bandėme atsižvelgti rimtai į visų pastabas. Ir daugelis mūsų uh, tarėsi ir diskutavo, kai kurios politinės frakcijos išsakė kritikos dėl tam tikrų pranešimo elementų. Tačiau net nebuvo bandoma siekti kompromiso dėl tų dalykų. Aš manau, kad jūs pamatysite, kad mes tikrai esame pasirengę siekti kompromiso, ta, tas atsispindės ir e, kompromisuose, kompromisiniuose pakeitimuose, pažiūrėjau, moterų reikalų komiteto pastabos atsispindi mūsų kompromisuose. Taip pat nemažai eurės programos buvo perkelta į piliečių programą ir taip pat mes pažymėjome, kad kovos su diskriminacija kovos su diskriminacija lygybės užtikrinimas turi būti labai svarbu mūsų programoje. Noriu dar kartą pabrėžti, kad norėdami panaikinti jaunimo nedarbą, negalime tikėtis, kad to pasieksime be konkrečių programų ir be papildomo finansavimo. Niekas nenori lengvabūdiškai išmesti pinigus tiesiog šiaip, be tikslo. Uh, Mes labai puikiai suvokiame, e, kokia yra finansinė ES biudžeto padėtis. E, tačiau metų metus kalbame apie jaunimo nedarbą, nesimdami jokių iniciatyvų, niekas konkretaus neįvyksta ir tai atsispindi ir skaičiuose. Mes e, įtraukėme tam tikras apibrieštis, kurios buvo svarbios bendram aiškumui, kad būtų žinoma, kur pinigai galų gale bus išleisti. O kalbėdami apie socialinį verslumą turime suvokti, kad finansavimas nebūtų skirtas tam, kas netitinka tam tikrų reikalavimų. Todėl labai kruopščiai dirbome rengdami šį pasiūlymą. Mes e, susitarėme dėl daugelio kompromisų, dėl partnerysčių, dėl finansavimo, dėl socialinio sambuvio, e, dėl eurės finansavimo. E, tiesa, papildomus finansus mes nepaėmėme iš kitų programų, nenuskriaudėme jų, tačiau e, galvojame, kad e, tuos papildomus šaltinius galime rasti rezervę. Iš esmės visos diskusijos buvo tikrai puikios, noriu padėkoti visiems už jūsų poziciją. O kas dirbo rengdami šį pranešimo projektą, tas žino, kad mm, nors daug kas laikėsi savo pozicijų, mums pavyko susitarti dėl svarbiausių kompromisų. Ačiū, ponė pranešėja. Dėl jūsų teksto balsuosime rytoj. Savo ruoštų norėčiau tris e, nurodymus išsakyti. Pirmiausia, tiesiogiai dėl šio balsavimo. Mm, norėčiau žinoti, ką galvoja koordinatoriai, kaip reikės balsuoti. Ir dar porą dalykų dėl pranešimų. Pirmiausia, kad kai rytoj balsuosime dėl šio pranešimo, parengsime pirmąją teisinę bazę. Pirmosis e, teisinis, teisės aktas, dėl kurio mes balsuosime. Mes nesame bandomasis triušis, bet esame pirmieji šioje srityje. Ir mes pirmieji pritaikinsime e, naujai atsiradusią bendrą taisyklę teisinės bazės pagrindų mes e, neužkirsime kelio galutinėms diskusijoms dėl biudžeto, kai yra nurodyti skaičiai, turėjo būti nurodyti skliausteliai. Taigi, e, tie pakeitimai, kurie yra įtraukti į kompromisus ir kuriuose yra skaičių, dar nėra galutiniai. Rytoj prieš balsavimą aš tai priminsiu, nenoriu, kad jums būtų kažkokia staigmena, kad nebūtų priekaištavimų, kad mano vienas kitas pakeitimas nebuvo priimtas. Kur yra skaičių, reikia palaukti. Kitas dalykas. Dėl pirmojo svarstymo, dėrybų sąlygų ir panašiai e, atmosferos. Čia susidurime su nemažai sunkumais Mūsų praktika, man atrodo, kurie atitinka parlamento praktiką, kiek aš žinau, yra tokia. Einame dėrėtis į trilogą e, pagal komiteto mums suteiktą įgaliojimą užimtumo komiteto ir e, plenarnėme posėdėje vyksta galutinis balsavimas. Prieš plenarnį posėdį yra įtraukiami visi pakeitimai, e, kompromisai ir su kuriais taryboje per pirmąjį svarstymą yra susitarta. Tokia yra mūsų tradicija ir jį iki šiol pasiteisindavo. Viena iš parlam, vienas iš parlamento komitetų, e, su, kuria, mes, su kuriuo mes palaikome labai glaudų bendradarbiavimą, norėjo inicijuoti kitokią procedūrą, kuri susidėtų iš tokių veiksmų. Mes balsuojam už pakeitimus, bet galutinio balsavimo dėl teksto nevyksta. Vakar įvyko kontaktinės grupės susitikimas su parlamento pirmininku ir aš tą klausimą iškėliau. Jis paprašė, kad mes e, balsuotume dėl visko, kad tas klausimas būtų išspręstas gana lankščiai. Bet tuo pat metu mes es, turime mandatą juridinės pa, te, bazės pagrindų nueiti kuo toliau, kad būtume pasirengę maksimaliai diskusijoms su taryba. Taigi, ką aš siūlau? Rytoj mes e, balsuotume dėl pakeitimų ir dėl rezoliucijos. Bet nebalsuosime dėl teisės, teisėkūrinės rezoliucijos. Vadinasi, balsuosime tik vieną kartą, e, kuris vėliau tas balsavimo rezultatas bus atidėtas į šono, o vėliau arba Liepos mėnesį, jeigu bus suteiktas įgaliojimas, balsuosime ir mes išlaikysime užimtumo komiteto tradicinę poziciją ir komisijos horizontaliasias gairės išlaikysime, arba mes e, dėrybų procesą užbaigsime, e, nes per trilogą turėsime, e, sutartus rezultatus turėsime priimti domin. Taigi aš e, aiškumo dėliai noriu pasakyti, kad rytoj turime balsuoti dėl 120 tų kompromisinių pakeitimų iki TTT raidžių. Ir po to mes balsuosime dėl rezoliucijos, teisėkūrinės rezoliucijos pasiūlymo, bet nebalsuosime dėl teisėkūrinio pasiūlymo galutinio varianto bendrai. Vadinasi, tokio galutinio sprendimo kaip ir nebus. Labai toks sunkus biurokratinis, demokratinis procesas, bet aš noriu paklausti, ar visi supratot pirmininkės pasiūlymą. Puiku. Aš jums visiems labai dėkoju. Ir trečia mano pasaba, kurią noriu išsakyti. Jūs visi žinote, kad dėl ponios Juntos Steinbrück e, pranešimo mes pasitelkėme mūsų juridinę tarnybą, nes daug kas sakė, kad čia yra siūloma dalykų, kurie juridiškai nėra leidžiami. Mūsų juridinė tarnyba pasakė taip, jūs e, e, teisingai sakote, E, mūsų tarnyb, teisės tarnyba labai gera atrodo ir ji e, pranešėjos e, pasiūlymus labai gerai vertino. Bet taip pat juridinės tarnybas paprašym dar atsakyti ir kitą klausimą. Komitetas. Uh, uh, dar turėtų balsuoti dėl, dėl eures. Dėl eures E, yra rengiamas reglamentas ir jį rengiant parlamentas neturės bendros sprendimų prieimėjo teisės. Ir buvo iškelta iniciatyva, kad būtų sukurta Eures programa, kaip žinia, anksčiau ir dabar komisija nori pakeisti programos įgyvendinimo priemonės ir būdus. Nebe sugrįždama prie paties reglamento, kadangi pats reglamentas pakeičia juridinę bazę. E, tiksliau, atsiprašau, to reglamento prieimimo juridinė bazė pasikeičia. Jis dabar turėtų būti priimamas pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Dabar tokia tvarka, kad Europos komisija viena nebegalėtų pakeisti pagrindų programos. E, ir galėčiau pasakyti, kad aš bandysiu pasigauti komisijos narį ir jam paaiškinti, kad jie neturi teisės pakeisti Europos programos įgyvendinimo priemonių be formalaus parlamento pritarimo. Vadinasi, jie turėtų sugrįžti į parlamentą, sprendimas turėtų būti priimamas bendrai ir būtų sutvarkytas bazinis reglamentas, kuriuo pagrindu keliama iniciatyva pagal Eures programą. Aš bandžiau tai paaiškinti plenarnėme posėdėje e, komisijos nariui, tai, bet aš žinau, kad e, neretai būna skubesnių, aktualesnių klausimų. E, kiek žinau, mūsų komiteto vicepirmininkė ponė Steinbrück buvo gana atidi ir leido pasakyti visiems, kam reikėjo. Ketvirtas punktas. Aš suteiksiu žodį poniai McIntyre. Ji papasakos apie pakeitimus savo nuomonės projektui apie mažasias ir vidutinės įmonės, jų konkurencingumą ir verslo galimybės. Rengiama nuomonė ITRE komitetui. Prašom, ponė pranešėja, žodis jums. Thank you, Madam Chairman. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai padėkoti šešėliniams pranešėjams už padarytą darbą ir už parmą. Buvo labai akivaizdu, kad ši tema e, svarbi mums visiems. Esu labai dėkinga, kad e, sugebėjome nukelti balsavimą dėl šios nuomonės į kitą mėnesį. Taip mes turėsime daugiau laiko deramai e, parengti kompromisus. Išverstas tekstas buvo tik praeitą savaitę. Ir mm, mums atrodė, kad negalime kartu parengti, e, tai taip greit parengti kompromiso ir tas tekstas tikrai nusipelno daugiau mūsų dėmesio. Todėl aš e, norėčiau padėkoti visiems kolegoms už paramą e, tam balsavimo atidėjimui. 62 pakeitimai pateikti Šiuo metu rengiame kompromisus, kurie, tikiuosi, e, bus išdalinti jums visiems pakankamai įksti prieš šešėlinių pranešėjų susitikimą. Sekretariatas tai sutvarkys. Vertimo tarnybos sukėlė nemažai problemų, nes e, laikos buvo, buvo vėluojama. Bet aš norėčiau pasakyti, 23 pakeitimas pono Pupakis. Graikiškame tekste graikiškasis tekstas buvo išverstas e, taip, kad buvo sakoma pagerinamos žiniasklaidos priemonių e, e, galimybės gauti finansavimą. Turėjo būti mažos ir vidutinės įmonės, o ne žiniasklaida, dėl to buvo kilęs triukšmas, bet dabar viskas pataisyta. Aš norėjau tą Jums pasakyti, jeigu kartais Jūs dabar varto tos kompromisus e, ir pakeitimus. Bet kokiu atveju aš džiaugiuosi, kad e, E, yra padedama man parengti kompromisus, aš tikiuosi, kad susilauksim jiems plačios paramos. Ši nuomonė labai svarbi, todėl reikia ją gerai suformuluoti. Ačiū. E, Monsieur Bignon. Ponas Bignon. Kaip ačiū, kaip skadu. Was, uh... Mano kole... kolegė man atitraukė mano dėmesį šiek tiek. <laughs> Right, yes, I'd like to thank uh, uh, Mrs. McIntyre. Uh... Norėčiau padėkoti poniai McIntyre už atliktą darbą ir už bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Bendradarbiavimas buvo puikus. Taip pat norėčiau padėkoti pirmininkiai už tai, kad pritarė tam, kad būtų atidėtas balsavimas. Mes gavome vertimus vėlai vakare penktadienį, ar gal net, na, gal ketvirtadienį vakare, ne, ne dabar, dabar tiksliai ne, nebeprisimenu. Uh, puikiai prisimenu, kad tuo metu važiavau atgal į Junktinę karalystę. Manau, kad tai yra svarbi nuomonė ir svarbu, kad tam skirtumėme pakankamai laiko, nes panašu, kad yra nemažai pakeitimų dėl tų pačių dalių, tų pačių paragrafų ir reiks ieškoti kompromisų. Yra nemažai pakeitimų, kurie yra labai pozityvūs, ir mes jiems iškart pritarsime, tačiau mums e, reiks kompromisu dėl antrojo šeštojo punktų ypatingai. Yra daug pakeitimų dėl antrojo šeštojo pakeitimų, punktų, kur įvedama ir pozityvių dalykų, ir praturtinama yra nuomonė, ir mes manome, kad tuos pakeitimus reiks į tuos punktus įtraukti. ponas, pono Pupakio pakeitimas iš tiesų sukėlė nemažai nuostabos. Džiaugiuosi, kad ta problema galiausiai buvo išspręsta. Ponios Šrioter pakeitimai 12 ir 34. Ypatingai norėčiau, norėčiau dar prie jų sugrįžti. 12 pakeitimas. Aš įsivaizduočiau, kad um, galėčiau pritarti pakeitimo dvasiai, Tačiau angliškas pakeitimo vertimas yra na, sudėtingas, yra sunku išvelgti prasme tame angliškame vertime. Taigi aš norėčiau šiek tiek pakoreguoti pakeitimo formuluotę, jeigu įmanoma. 34. ponio Šrioter pakeitimas, dar vienas pakeitimas, dėl kurio turiu klausimų, nes nežinojau, kad yra smulkių vidutinių įmonių Europos stebėsenos centras. Ar tai jau veikianti organizacija, ar čia koks tai tik tai bendras tekstas, bendra formuluotė, nelabai esu, esu tikras, ar tai jau yra veikianti institucija ir mes prašome, kad ji būtų įsteigta. Taip pat pastaba dėl 13 ir 14 pakeitimų. Čia tiesiog yra išbraukiamas mūsų tekstas, kur finansavimo kaštai ir prieiga prie finansavimo minima. Mes ponios Makintajo nuomonė apie tai kalbame, tačiau pakeitimuose to neliko. Ir tiesiog matyt, tai yra korektūros klaida. 13 ir 14 pakeitimai yra tie, kuriems linkę esame pritarti, tačiau nenorime, kad papildomi finansavimo kaštai būtų išbraukti, dėl to buvo starta ankstesnėme posėdėje 18 pakeitimas. Aš manau, kad visi reglamentai gali sukurti naštą. Nepritarčiau tekstui 18 pakeitimo pradžiai, nes net patys svarbiausi reglamentai kartais sukelia naštą. Uh, 27 metus e, yra reglamentas dėl smulkių įmonių, tačiau aš neprašyčiau, nesiūlyčiau jo atsisakyti, nors gali jisai sukurti papildomos naštos. Taigi, kažin ar tai yra teisinga, kai kartais ta našta yra pagrista. Ir aišku, mes visi pritarime tam, kad reglamentai turi būti veiksmingesni, paprastesni, lengviau įgyvendinami ir kad dar, darbuotojai galėtų dirbti pagal geresnius standartus ir tai būtų pigiau ir mažiau laiko kainuotų darbdaviams. Tam mes visi pritarėme. Dėkoju. Ačiū. Pone Regner, po to pone Sinclair. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Labai ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad jis susitikimuose su šešėlinės pranešėjais e, pabandė e, išsamei išnagrinėti visus pasiūlytus pakeitimus ir kaip buvo e, anksčiau pasakyta, džiugu, kad e, mūsų grafikas, e, tame tarpe ir balsavimo terminas atsakingame komitete įtre, nespaudžia mūsų. Tai padėjo mums e, susitarti dėl gerų kompromisų. Dvi svarbas temos. Pirmoji tema yra darbuotojų apsauga. Mano supratimo, Labai svarbu atsižvelgiant į e, ketinimą ar siekį mažinti administracinę naštą, kad to siekdami mes nesukurtume e, tarsi dvi skirtingas socialinės klases, tai yra darbuotojus MVI dirbančius ir e, didelėse įmonėse dirbančius darbuotojus. Todėl um, turėtume labai atsargiai kalbėti apie finansavimo mažinimą, daugiau dėmesio skirdami um, darbuotojų socialiniai apsaugai. Dabar principas vienas priimtas, vienas panaikintas. One in, one out rule. Um, turėtume labai atsargiai vertinti šį principą. Uh, Juo labiau, kad turėtume akcentuoti ne tik ekonominę pasiūlymo naudą, turėtume vertinti bendrą ekonominę naudą, juo labiau, kad yra ir atitinkamų tyrimų šioje srityje. Antras svarbus dalykas - MVI vaidmuo ateities inovacijų srityje ir dvigubas ar dviejopas e, išsilavinimas. Turėtume suteikti MVI dirbantiems žmonėms galimybę persikvalifikuoti Jo labiau, kad krizės akivaizdoje paaiškėjo, kad e, jauniems žmonėms reikėtų padėti, o inovatyvios mažos ir vidutinės įmonės gali tapti labai svarbiu ekonomikos varikliu. Ir kaip tik Joms turėtume suteikti geresnės galimybės e, priimti kuo daugiau jaunų darbuotojų. Ačiū. Pone Sinklė, po to pone Šrioter. Ir tiek kolegų pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai už e, jo, jos nuomonę. Buvo daug kas išsakyta. Mes e, puikiai suvokiame, su kokiamis problemomis susiduria MVI ir e, tikriausiai e, Pone e, McIntyre e, susiduria su problemomis labai aiškiai, todėl kad jos rinkiminėje apygardoje yra pakankamai mažų ir vidutinių įmonių. O kaip aš supratau, su panašiamis problemomis susiduria ne tik ponios McIntyre rinkiminės apygardos MVI, tačiau ir visos ES MVI. Jūsų nuomonė yra įdomi, e, e, tiesa. Nors jūs nesate e, šio komiteto tikroji narė, tačiau vis dėlto jūs parengėte puikią nuomonę. 2009 metais e, mes e, abi e, dalyvavome Europos mažų ir vidutinių įmonių politikai skirtame susitikime ir buvo pasakyta, kad svarbiausias dalykas, kad ES nesikištų savo teisės aktais į MVI veiklą. Aš dalyvavau vakarienėje su Džordžu Osbornu, kur buvo kalbama apie MVI vaidmenį. E, tačiau jis nekalbėjo apie ES, jis kalbėjo apie tai, ką jis gali padaryti. Ir ponas Bengin, e, kuris yra Junktinės karalystės vyriausybės partijos e, partijai priklausantis Europos parlamento narys, E, čia turėtume e, prisiminti savo įsipareigojimus. Mokyčiau prieš teikdama žodį poniai Šriotė ir norėčiau poniai Sanklėje priminti, kad pakaitiniai šio komiteto nariai dalyvauja visapusiškai komiteto darbe ir nėra jokios diskriminacijos tarp pilnateisių ir pakaitinių komiteto narių. Ir aš galėčiau pateikti porą pavyzdžių iš APP e frakcijos ponas Sogor, kuris parengė pranešimą labai svarbių statistikos klausimų ir ponė Sipel iš socialistų frakcijos yra pranešėja, kuri parengė pranešimą irgi labai svarbių klausimų. Tai yra prieiga prie viešųjų pirkimų. Taigi aš norėčiau, kad jūs daugiau tokių pastabų neišsakinėtumėte. Diskusijų aš ne, nesuteiksiu šiuo klausimu. Pane Šreter. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich. Labai ačiū. Noriu padėkoti nuomonės referentiai. Pirmojo susitikimo metu dar nebuvo um, išversti mano gimtają kalbą pateikti pakeitimai, todėl apie daugą negalėjome uh, kalbėti. Uh, Aš pati dar nespėjau peržiūrėti visų pakeitimų ir įsitikinti, ar mano pakeitimai buvo teisingai išversti į anglų kalbą. Taigi nesiplėsiu, tiesiog norėčiau pabrėžti, kad e, darybos vyko labai konstruktyviai ir tikiuosi, kad ta dvasia išliks ir ateityje. Faire un rappel au règlement. Un point d'ordre, vous avez la parole. E, jūs, jums dabar suteikiamas žodis. Aš turiu teisę e, atsakyti, jeigu jūs minite mano pavardę. Tačiau jeigu nėra jokio skirtumo tarp pakaitinių ir pilna teisų narių, kodėl mes tuomet turime skirtingas korteles ir kodėl skirtingai vadiname esame, tai jeigu nėra jokio skirtumo, tai keista. Vienintelis skirtumas, sako pirmininkė, yra susijęs su balsavimais. Aš įsivaizduoju, kad ir kitame komitete su jumis taip elgiamasi. Jūs turite galimybę ir pasisakyti, renkti pranešimus, jeigu esate pakaitinis narys. Ir aš džiaugiuosi, kad galiu jūs, jums atsakyti šio klausimu. Dabar ponia McIntyre pasisakys. Uh, Taigi džiaugiamės, kad mes atidėjome balsavimą dėl viso teksto, nes ITRE komitetas irgi atidėjo savo balsavimus šiuo klausimu ir pakeitimų vertimo klausimas buvo akcentuojamas ir ponio Ory. Na, aš atsiprašau, kad dirbome šiek tiek kitokiamis darbo sąlygomis. Uh, paskutinėme plenarinėme posėdėje ir taptų plenarinių posėdžių tiesiog buvo per mažai laiko tam, kad būtų išversti visi tekstai. Taigi aš tikiuosi, kad e, tai, kad atidėjome e, balsavimus, leis mums išspręsti tas iškiausias problemas. Taigi prašau, ponė Makimta, ir dabar apibendrinkite diskusijas. Ačiū. Norėčiau grįžti prie keletos klausimų. Pone Sinklėje tikriausiai norėtų sužinoti, kad Europos smulkaus verslo alijansas visiškai pritarė šiai nuomonį. Aš paskelbiau pranešimą spaudai atitinkamą, taigi nemanykite, kad e, jie mūsų neremia. Ir jie atstovauja įvairioms skirtingoms federacijoms, įskaitant ir FSP, kurią jūs minėjote. Uh, aš visapusiškai atsižvelgiu į tai, kad mes negalime ir ne, negalime sumažinti apsaugos darbininkams ir sukurti dviejų darbininkų klasių. Ir aš norėčiau pateikti trumpą pavyzdį, kaip biurokratijos mažinimas atnešė didelės, didelį, padarė didelį skirtumą. Kadangi Junktinėje karalystėje turiu nedidelį verslą, mums, pas mus sudėtinga yra gan sistema, kaip mokėti uh, atlyginimus, reikia užpildyti formas, paskaičiuoti mokesčius, nacionalinį draudimą ir panašiai. Ir daug laiko reikia tam darbui. Vyriausybė po to parengė tokį kompaktinį diską, kurį galima įdėti į kompiuterį ir viskas yra padaryta. Ir tas darbas, kurį atlikdavau per pusdienį, dabar per pusvalandį galiu jį padaryti. Tai reiškia, kad tokie, tokių dalykų ir turime siekti Europoje, kadangi tokiu būdu palengvinamas gyvenimas ir verslo savininkam lengviau samdyti žmonės Taigi būtent tą linkmę aš norėčiau eiti. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą ir laukiu, kada galėsime parengti kompromisus, kurie tenkintų visus. Labai ačiū. Taigi, dėl jūsų nuomonės balsuosime Liepos 10 dieną. Toliau. Praeinant pro penktąjį mūsų darbo tvarkės punktą, norėčiau pasakyti, kad e, šie du darbo tvarkės punktai yra šiek tiek susiję, ketvirtas ir penktas. Nuomonė, kurią jūs rengiate, yra skirta ITRE komitetui. Ir pradedama kalbėti apie penktąjį punktą, kaip pranešėja, jums visiems norėčiau pristatyti klausimą žodžiu e, rezoliucijai. Mes E, jį ketiname teikti, kalbėdami apie užimtumo aspektus susijusiu su MVI tenkančios reglamentavimo naštos mažinimu. Mes e, norime, kad e, būtų sureaguota į komisijos komunikatą, išreiškiant ne tik įtre komiteto problemas įžiūrimas, bet ir paminint pavyzdžiui, e, darbuotojų sveikatos klausimus įvertinant bei konsultavimuose su darbuotojais aspektus. Mes norime konsultuotis ir bendrai e, renkti dokumentą, nes e, reikia, kad komitetas balsuotų dėl McIntyre nuomonės ir paskui atskirai dėl mano rengiamo pranešimo. Aš norėčiau, kad tie du elementai būtų bendrai traktuojami. Galiu pasakyti, kad tam pakeitimui žodžiu, kurį mes siūlome, yra šiek tiek e, siūlomų pakoregavimų, bet jis, iš esmės nieko rimto. Iš viso pateikta 49 pakeitimai mano pranešimui. Aš e, prašiau pakeitimų autorių e, siekti kompromisų, ypač tariausi su koordinatoriais, kadangi tokią struktūrą reikia naudoti, e, bandant palaikyti ryšį su šešėliniais pranešėjais. Bet aš norėčiau išskirti keletą pakeitimų, e, kurie e, leis nušviesti mūsų frakcijos poziciją. 17-18 pakeitimai ponios McIntyre, 17-18 pono Kristenseno ir Liustviksono. Juose yra kalbama apie darbuotojų e, apsaugos sąlygas. Čia išdėstytos nuomonės, kurios viena kitai absoliučiai prieštarauja, todėl turime ieškoti kažkokios pusiausviros, kuri leistų apibriežti mūsų komiteto poziciją. Aš turbūt nenustebinsiu jūsų sakydama, kad mano nuomonė 18 pakeitimas turėtų būti mūsų orientyras. Nes jame sakoma, kad socialinė apsauga neturėtų e, a priori būti traktuojama kaip administracinė našta mažoms ir vidutinėms įmonėms. Toliau yra 36, 37, 38 ir 39 pakeitimai į kuriuos norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Juose yra kalbama, kad mažos ir vidutinės įmonės turėtų būti skatinamos labiau susitelkti, kad galėtų e, patenkinti darbuotojų poreikius ir reikalavimus. Jų organizuota struktūra turėtų užtikrinti geresnį socialinį dialogą ir veiksmingesnį atstovavimą keturi pakeitimai, jų autoriai ponė Makintaja, ponas e, e, Ry, ponas Benjon ir ponė Šriuter, jie visi atstovauja skirtingoms frakcijoms. Manau, kad dėl jų bus galima pasiekti kompromisą. Reikia tik, kad mes nu, kartu nuspręstume. Manau, kad e, visos rezoliucijos mūsų komiteto tikslas yra nieko iš esmės smarkiai nepakeisti, e, bet užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės dalyvautų socialinėme dialoge. Tokia pozicija nebūtų naudinga. 11 pastraipoje yra sakoma, kad net ir mažų ir vidutinių įmonių atveju reikėtų e, e išjudinti socialinį dialogą, išjudinti asociavimąsi. Ir negalima atmesti Europos socialinio modelio E, mažos ir rutinės įmonės taip pat ji turėtų taikyti. Devintoji pastraipa. E, ten yra kalbama apie socialinę apsaugą ir įvardinama, kokomis sąlygomis šis teisės aktas e, būtų pritaikytas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Įmonėms taip pat yra kalbama apie galimas arbitražo sąlygas. Socialdemokratų frakcijoje turbūt vyko e, diskusija, nes Steinbrück ir e, kita šios frakcijos narė pateikė pakeitimą, paskui e, Ludvigsen ir Kristensen pakeitė kitokį pakeitimą tą temą ir mums dabar reikia rasti pusiausviros. Po devintos pastraipos seka 61 ponios Hirš pakeitimas E, kuriame kalbama, kad turi būti sumažinamos administracinės kliūtis. Visų pirma, kai reikia e, suteikti darbą ir įdarbinti trečiųjų šalių darbuotojus. Galbūt tai šiek tiek kertasi su mūsų komiteto ankstesnė pozicija, kai mes sakėme, kad e, už įsidarbinimo lygybė turi prilygti teisų lygybei. Taigi, tokie yra mano pakeitimai. Ponas Binjon prašė pasisakyti ir aš jam iškart suteiksiu žodį. Uh, yes. Uh, thank you, thank you. Uh... Ačiū, ačiū. Kaip jau sakėt, taip. Šis dokumentas yra labai glaudžiai susijęs su ankstesniu darbo atvarkės punktu. Kiek aš e, matau ir klausimas žodžiu, ir pasiūlymas rezoliucijai nusipelno e, E, mūsų pagarbos. Mes pakeitimais galime tik sustiprinti tuos dokumentus. Ypač, kai kalbame apie taisyklių supaprastinimą ir administracinės naštos sumažinimą. Šių e, reiškinių neturėtume traktuoti kaip savaime kenksmingų. Turėtume e, šiek tiek atsargiau kalbėti apie neigiamą poveikį. Kaip jau anksčiau sakiau, mes turim sutelkti dėmesį vadinamą išmanų reglamentavimą, paprastą ir efektyvų. Jeigu kažkas yra per daug sudėtinga ir per daug su komplikuota, tai mažoms ir vidutinėms įmonėms tiesiog nebelieka galimybių e, įgyvendinti tas taisyklės. Kaip jūs sakėte, labai mažų įmonių e, vadovai neretai e, nebesupranta, kokios tos taisyklės, nebepasimeta toje taisyklių gausoje ir negali jų pritaikyti. Mažų ir vidutinių atvejų taip dažnai pasitaiko, todėl negalime parengti paprasto teisės akto, kurį būtų lengva įgyvendinti ir tada E, būtų kur kas didesnė e, tikimybė, kad bus darbuotojų saugos ir socialinės teisės tikslai įgyvendinti. Aš pateikiau pakeitimų tą, sriti, tą kryptimį ir manau, kad e, jie įneša pozityvios dvasios. Šiame tekste yra gerų pasiūlymų, sutinku su kompromisais, ypač dėl dešimtos pastraipos, kur sakoma, kad reikia valstybių narių lygmenių supaprastinti taisyklės. Labai palankiai vertinu 11 pastraipą, kur sakoma, kad mažos ir vidutinės įmonės turi būti deramai atstovaujamos socialinėme dialoge. Ir yra dar daugiau pakeitimų šiai pastraipai, todėl aš manau, kad rezultatas bus puikus. E, dauguma pakeitimų e, kurie čia parašti man yra primtini, jie atspindi mažų ir vidutinių įmonių reikšmę, jų būtinybę atstovauti socialinėme dialoge mes savo pakeitimus su ta kryptim ir teikime, atstovaujančios e, institucijos jau dabar egzistuoja, bent jau Junktinėje karalystėje. Anksčiau jau buvo kalbėta apie mažų įmonių konfederaciją. Tai yra pati svarbiausia Junktinės karalystės mažas įmonės atstovaujanti organizacija. E, yra ir, e, ir stambiųjų verslo, verslo atstovų organizacijų atstovaujamos mažos įmonės. Uh, Nacionalinė ūkininkų e, sąjunga veikiant Junktinėje karalystėje yra nepaprastai aktyvi Europos lygmenių. Dabar čia mes kalbame apie naujas prievalės įkurti naujas atstovavimo organizacijas, naujas atstovavimo formas, bet būtų gerai, kad jau dabartinės MVI atstovavimo formos būtų geriau įtraukiamas į socialinį dialogą, apie ką ką tik kalbėjo pirmininkė. Aš e, sveikinu E, pasiūlymą, kad reikėtų užtikrinti, jog darbuotojų nuomonė būtų labiau išgirsta socialinių partnerių tarpe, nes labai dažnai tose srityse dominuoja stambios bendrovės, stambios įmonės ir tų stambių įmonių darbdavių organizacijos. Tuo tarpu mažos ir vidutinės įmonės yra paliekamos e, už akiračio. Šiame dokumente yra siūloma nemažai pozityvių pokyčių ir aš labai norėčiau, kad tas skyrius, apie kurį aš kalbėjau, būtų paremtas mūsų komiteto. Ačiū, jeigu nėra daugiau norinčių pasakyti, baigiame diskusiją šiuo klausimu. Kaip jau sakiau, įžanginėme žodyje. Akivaizdu, kad su ponia McIntyre ir visais šešėliniais pranešėjais mes dar pas, padiskutuosime tam, kad suderintumėme tuos du tekstus ir parengtumėme juos balsavimui komitete 10 Liepos dienai. Dabar perėsime prie šeštojo darbo atvarkės punkto ir dabar žodį suteiksiu poniai Jotovai. Kalbėsime apie. Apsvarstysime pakeitimus jos e, nuomonės projektui. kuri, kurio ten, nuomonė, kuri rengiama moterų reikalų komitetui dėl moterų darbo sąlygų paslaugų sektorija. Prašau, ponė Jotova. Ačiū, ponė pirmininkė. Tęsiu savo pasakymą bulgarų kalbą. от другите политически групи за изготвянето на този доклад, още повече Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, kolegoms e, skirtingose frakcijose. Laiko pasiruošti buvo nedaug šiam nuomonės projektui. 38 pakeitimų sulaukėme, o praėjusios e, Strasbūro savaitės metu mums pavyko parengti keturis kompromisinius pakeitimus, kurie sutraukia 90 skirtingų pakeitimų. E, dėl dviejų mums nepavyko susitarti, tai šeštas ir 34 pakeitimai. Šeštajame pakeitime yra kalbama apie lankščias darbo sąlygas, kurių atsisakoma nes jos esą e, trukdo e, suderinti šeimos gyvenimą ir profesinį gyvenimą. Todėl originaliame tekste yra kalbama apie tai, kad darbuotojai norintys pasinaudoti lankščiomis darbo sąlygomis turėtų pasinaudoti galimybę dirbti nepilną darbo dieną arba slenkančių grafiko. Tai yra puikia proga įdarbinti daugiau žmonių. Ir lankščios darbo sąlygos jokių būdų e, nereiškia mažesnio socialinio saugumo. Dirbant nepilną darbo dieną e, pagal ankstų grafiką yra sudaromas normalios darbo sutartys. E, kitas e, pakeitimas susijęs su pamaininiu darbu ir moterimis auginančiomis vaikus iki 12 metų. Šis pakeit, plitimas galėtų neigiamai paveikti tas moteris, kurios nori e, dirbti lankščiai. Pono Obermaerio 34 pakeitime yra kalbama apie um, tokias griežtas taupimo priemonės, kurios veikia moteris darbo rinkoje, ir kurios dėl savo padėties gauna mažesnį atlyginimą, pavyzdžiui. Moterims dažnai iškyla grėsmė, kad mažinant etatus būtent jos bus atleidžiamos. Todėl šis pakeitimas e, neturėtų būti e, įtraukiamas į tekstą, turėtume likti prie originalaus teksto versijos. Ir porą pastabų dėl e, šio nuomonės projekto. 2007 metais vyko apklausa skirta ištirti, e, kaip moterų lygybės principas yra taikomas darbo rinkoje. Buvo apklaustos moterys nuo 15 iki 40 e, metų, 17 procentų visų apklaustųjų moterų e, pripažino, kad jos dirba savo namuose. Trys milijonai penki šimtai moterų buvo patenka į šį procentą. Tai yra moterys, kurios uh, dirba kaip e, valytojos e, arba kaip padėjėjos e, namų ūkyje ir jų darbas nėra garantuotas darbo sutartimis. Aš noriu padėkoti visiems už pateiktus pakeitimus. Ačiū. Merci beaucoup. Elnök asszony, nyilván Pone Bauer. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad mūsų pagrindinė idėja šiame, šioje nuomonėje turi būti sutelta ties keliais elementais. Tai reiškia neteisėtas darbas, taip pat parama įmonėms ir taip pat e, namų paslaugas teikiančios e, moterys, e, valytojos ir panašiai, socialinės paslaugos ir taip pat e, kaip užtikrinti tinkamas teisės moterims. Taigi mes turėtumėme aptarti šias pačias aktualiausias e, problemas. Akivaizdu, kad yra pakeitimų, kurie nėra priimtini visiems, tačiau aš manau, kad daugiausia abejonių kelia socialinės paslaugos, kurios turėtų būti lankstesnės. Ir šeštasis, šeštojo pakeitimo pagrindu aš dabar kalbu. Mes pritarėme kompromisams. Nežinau, ar kolega Pupakis yra salėje, tačiau aš norėčiau sužinoti, ką jisai mano ir kaip jisai pagrindžia 18 pakeitimą, nes aš jau nemažai esu skaičius apie tą, apie, apie atitinkamą da, nuotolinį darbą, bet nelabai žinau, ką iš čia turiu omenyje konkrečiai. Noriu pasakyti, kad e, čia yra e, stiprinama socialinės apsaugos e, sąlyga. Madame Cornelisen. Kornelisen. Ačiū. Bendrai mes džiaugiamės e, siūlomu pranešimu ir pritarime visiems kompromisiniams pakeitimams. Aš pritariu daugam, ką sakė ponė Jotova. Pavyzdžiui, pritariu tam, kad darbo sąlygos turi būti lankščios. Ir dėl tų sąlygų kyla nemažai problemų, jeigu nuolatos reikia dirbti pamainomis, dirbti neįprastomis valandomis ir negali jie kontroliuoti savo darbo laiko ir sunku tada susitvarkyti savo asmenį gyvenimą. Tačiau tai gali būti irgi galimybė derinti darbą su valandomis, kuomet vaikai mokosi, Ir pavyzdžiui, tarkim, išsiskyrusių šeimų atveju Galbūt vienas iš tėvų nori dirbti tuo metu, kada vaikas su kitu iš tėvų. Taigi aš manau, kad čia pagrindinis dalykas yra tai, kad darbuotojai turi turėti galimybę rinktis ir kontroliuoti savo darbo sąlygas ir darbo valandas, darbo laiką. Taigi, tokiu būdu tas lankstumas tikrai būtų naudingas. Yra keletas guoja e pakeitimų, kurie mums yra ne, neprimtini. Pavyzdžiui, dėl privalomo, privalomų išlygų naktiniam darbui, nes, pažiūrėjau, žmonių, kurie nori dirbti naktį. Uh, tai derina savo interesus rūpybos ar priežiūros kažkokius tai įsipareigojimus ir panašiai. Taigi labai gerai, kad yra kalbama apie minimalius standartus, e, darbas, e, kova su nelegaliu darbu, nedeklaruotu darbu, taip pat kažkokie tai minimalūs reikalavimai, kurių gali tikėti žmonės dirbantis paslaugų sektorėje. Na ir žvelgiant į gyvendinimą, reikia pasirūpinti, kad žmonės dirbantis paslaugų sektorėje patys galėtų susitvarkyti taip, kad jų teisės būtų gyvendinamos ir kad būtų atsižvelgiama į pažydžiamų visuomenės grupių interesus. Taigi mes balsuosime prieš keletą pakeitimų, tačiau pritarsime daugumai. Ir džiaugiuosi ponios Jotovos atliktų darbų. Pone Pupakis, ar jūs norite pasakyti? Ne, aš tiesiog e, išgirdau, kad buvo paminėtas mano vardas, paminėtas mano pakeitimas. Aš norėčiau, kad būtų užtikrinama minimali apsauga. Ir mes, na, tik tiek norėjau pasakyti, o šiaip tai kompromisams mes pritarėme. Pone Riftich. Ačiū, ponė pirmininkė, rumuniškai tęsiu pasisakymą jums leidus. Šis pranešimas iš ties yra labai įdomus, kadangi kalbama apie tą sritį, kur moterys vyrauja. Tačiau taip pat tai yra tas sektorius, kuris suteikia darbą moteriams. Na ir nors praėjo 150 metų nuo pramoninės revoliucijos, panašu, kad moterys vis, vis dar atlieka tokius darbus ir jos turi derinti asmenį, asmenį gyvenimą ir karjerą, darbą. Kaip akcentavo mūsų pranešėja, yra įmanoma surasti lankstų požiūrį, lankstų sprendimą, kad padėtumėme moterims susitvarkyti, susidoroti su uh, situacija, kai reikia ir dirbti, ir yra šeimos prievolės, įsipareigojimai, kabutėse. Taigi aš džiaugiuosi, kad kompromisiniuose pakeitimuose tai, kad ir vyrai, ir moterys turėtų būti raginami derinti savo asmeninius gyvenimus ir darbą, džiaugiuosi, kad tas principas išsaugotas ir jis tikrai labai pozityvus. Ir taip pat džiaugiuosi, kad viena mano minčių, kuri buvo pateikta pakeitime, kur kalbama ypatingai, apie ypatingai pažeidžiamus žmonės, kad ta nuostata irgi buvo išsaugota tekste. Na, o pranešėjai kitis kolegos, džiaugiuosi, kad pritarė mano tokiam indėliui. Aš manau, kad pranešimas yra labai svarbus, pritariu pakeitimams, dėl kurių buvo dėrėtasi ir pasiektas kompromisas ir norėčiau padėkoti pranešėjai. Dėkui. Baigiame kalbėtojų sąrašą ir dabar aš kreipiuosi į pranešėją, ne, nenoriu kalbėti. Taigi, manau, kad šioje dvasioje dabar jau galime, galėsime rytoj balsuoti. Dėl ponios Jotovos e, nuomonės ir e, moterų teisų komitetas tada galės balsuoti dėl to Liepos mėnesį. Toliau. Ulės Ludvikson pranešimas. E, pateikta 50 pakeitimų. Nuomonės projektas dėl, užimtų, dėl kultūros, dėl švietimo mokymo ir strategijos Europa 2020. Pone pranešiai žodis. Pone pirmininkė, mėly kolegos, aš visų pirma norėčiau padėkoti visiems, kurie pateikė pakeitimus. Aš džiaugiuosi, kad dauguma pakeitimų yra konstruktyvus ir e, nukreipti tą pačią kryptimį. Aš gavau 60 pakeitimų ir sutinku didžiai daliai jų. 10 e, pakeitimų jau vakar buvo nusiusta kompromisams siekti frakcijos e, sekretoriatui, kiti gali būti labai sudėtingi. 30 Devini pakeitimai yra susijęs su redakcinėmis priemonėmis arba e, su formuluotės pakeitimu. Aš norėčiau pasakyti, kad tai buvo rimtas iššūkis e, rasti kompromisus. E, pakeitimų pakeitimai išversti į anglų kalbą pirmą kartą buvo išplatinti pirmadienį. Ir e, vakar tik tai buvo išplatinti e, kitų kalbų variantai. Ponas Kirsensonas galėjo daniškai perskaityti šios pakeitimus. Uh, bet tai turėtų būti rimtas įspėjimas. Jeigu norim rimtą darbą padaryti, su tokiais terminais yra neįmanoma dirbti. Ir aš todėl siūlyčiau, kad mes perkeltume į Liepos penktą dieną balsavimą, kai sustiksim Strasbūrė. Tada mes turėtume daugiau galimybės realiai išnagrinėti šios pakeitimus. Aš dabar neturėjau galimybės sustikti su šešėliniais pranešimais. Realios diskusijos nevyko. Ir patys šešėliniai pranešėjai turėtų turėti galimybę labiau uh, prisidėti prie šio teksto. Vis tik aš norėčiau pristatyti keletą kompromisų, kuriuos aš jau parengiau. Pirmasis kompromisas yra susijęs su tuo, kad e, švietimui turi būti skiriamas lėšos nepaisant krizės. Švietimas yra viena iš pagrindinių teisių Ir pirmas, antras, trečias, e, ketvirtas ir trisdešimt ketvirtas pakeitimai būtent apie kai kalba. Antrajame kompromise yra kalbama apie investavimą į kokybišką švietimą. Ir tai gali prisidėti prie pačios krizės problemų sprendimo e, žmonės turi būti kvalifikuoti dirbti skirtingose profesijose, skirtingas darbo vietas, tai pagerintų jų žimtumo galimybės. Šeštas, sept, 7, 8 ir 9 pakeitimai apie tai kalba, jie eina į antrąjį kompromisą. Trečiajame kompromise yra kalbama, kad e, reikia pritaikyti e, profesinių ūkdymą rinkos poreikiams. E, mokyklos ir rinkos turėtų palaikyti ryšį ir turėtų būti labiau užtikrinamas jų interesų derinimas ateityje. 10, 11, 14, 18, 19, 37 ir 48 pakeitimai apie tai kalba. Ketvirtas e, pakeitimas e, kalba apie e, švietimo šve, vadovavimą švietimo sistemams turėtume labiau išsiaiškinti, kas yra reikalinga darbo rinkai, nes dabar matome, kad e, pagal esamas švietimo e, galimybę, švietimo sistemų galimybės negalima patenkinti e, rinkos poreikių. 15, 21, 22, 24 ir 25 pakeitimai ketvirtajam kompromisui. Na, penktame kompromise yra kalbama apie e, galimybės jauniems žmonėms stažuotis, praktikuotis. Europos komisija šiais ryčiai turėtų nustatyti minimalius standartus. 29, 31, 32, 33 ir 36 pakeitimai eina į penktą. Šeštajame kompromisinėme pakeitime yra kalbam apie tai, kas yra nepaprastai svarbu ateičiai - mokymasis visą gyvenimą e, tie, kas dirba šiandien, turi turėti galimybių mokytis darbo vietoje e, ar dirbdami. Ir aš žinau, kad e, mano bent jau valstybėje, mano regione Joteborge Volvo gamykloje iškilo, pavyzdžiui, daug problemų, kai žmonės visą gyvenimą praleido toje pačioje darbo vietoje ir neturėjo galimybių mokytis ir pakeisti savo profesiją. Aš manau, kad labai svarbus šis aspektas yra. Šeštas kompromisinis pakeitimas keturias, apima 48 42 ir 43. Toliau yra kalbama apie e, pradinio profesinio mokymo ir vėlesnio e, kvalifikacijos kelimo sąsojos sustiprinimą. Mokyklos turi iš anksto žinoti, kas yra reikalinga, nes kitaip jos neužtikrins konkurencingų darbo vietų ir tos pačios mokyklos bus nepatrauklios darbdaviams ir darbo rinkai. Septintame kompromisinėme pakeitime, septintas kompromisinis pakeitimas apima 38 ir dar keletą pakeitimų. Aštuntame kalbame apie tai, kad svarbu įtraukti socialinius partnerius, nes socialiniai partneriai turi pradėti dirbti ankstyvame etape ir taip jie gali įtakoti padėtį. 45, 55 ir 60 pakeitimai įeitų į šį kompromisą. Devintajame kalbame apie tai, kad svarbu sukurti kvalifikacijos sistemą ir formaliam, ir neformaliam e, mokymui. E, Ir devintas apima 60, 50 ir 59 pakeitimus. E, to ir paskutinis kompromisinis pakeitimas kalba apie išorinę dimensiją, kuri turi sustiprėti. Taigi 10 bus partenkta kompromisinių pakeitimų. Jie apima didžiąją dalį pakeitimų dar turbūt yra pakeitimų, kurių nesugebėjome apimti, bet jų dvasę, jų pagrindinę mintį turbūt perėmėme. Todėl aš manau, yra labai svarbu mums susitarti dėl kompromisų kiekio. Ir aišku, aš esu dėkingas už visų šešėlinių pranešėjų išdėstytą poziciją. Aš manau, kad kai mes galėsim tvarkingai ir ramiai perskaityti visus kompromisus ir pasiūlymus, turėdami daugiau laiko, mes galėsime parengti dar geresnį rezultatą. Mes visi turim palaikyti ryšį. Ir pabaigai aš noriu pasakyti, kad tam, kad rimtai galėtume dirbti, visi turi turėti galimybę taip dirbti. Ir pranešėjai, ir šešėliniai pranešėjai. Ir e, mes turime turėti pakankamai laiko aptarti tuos klausimus savo frakcijose. Šiuo atveju laiko turime per mažai. Kaip aš jau sakiau, mes turėtume perkelti e, balsavimą į Liepos penktą dieną, tada diskusija būtų kur kas racionalesnė ir mes galėtume prengti kur kas geresnį dokumentą. Ačiū uždėmesi. Euh, Pone pranešėjau, ar jūs siūlote kad balsuotume 5 Liepos ar 27? 5 Liepos mėnesio. Švediškai mes sakome 7 mėnesio 5 dieną. 27 mes neturim susitikimo, todėl aš šiek tiek susipaniju. Dabar ponas Sogor, paskui ponas Biniu. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Ludvingson. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai, prane, ponui pranešėjui. Kalbame apie pranešimo, kuris rengiame savo iniciatyvą projektą. Tai nepaprastai svarbus projektas, nes jis yra susijęs su ES ateities užtikrinimu, o tai glūdi e, išsilavinime ir profesinėme ugdyme. Aš pats pateikiau pakeitimų labiau techninio pobūdžio ir aš, kaip jau buvo pasakyta, taip pat vertimai savo kalbą gavau tik prieš keletą minučių, nes išversta buvo tik visai neseniai. Ir mes tikimės, kad visos frakcijos pademonstruos gerą valią, mes jomis pasitikime ir tikiuosi, kad mes neturėsime dirbti tokiu nerealiu greičiu, kaip kad būdavo iki šiol. Jau dabar e, žinome, kad pranešėjas prašė, kad balsavimas būtų nukeltas į vėlesnį laiką, mes su juo sutinkame, nereikia per daug skubėti. Ponas Benion. Turiu keletą pastabų. Ponios Maner vardu, ji turėjo išeiti į kitą posėdį. Ji sako, ponia pirmininkė, mėly kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, rengiant šią nuomonę. Norėčiau keletą pastabų išsakyti dėl kompromisinių pakeitimų. Mes pritarėme pirmam, trečiam, šeštam kompromisams. Antrajame kompromise ji mano, kad geriau būtų kalbėti apie aukštos, aukš, aukštą kokybę, o ne geresnę kokybę. Uh, O paskutinėje dalyje, kur kalbam apie tai, kad žmonės turi būti kvalifikuoti taip, kad galėtų gauti daugiau ir įvairesnių darbo vietų, ji mano, kad geriau būtų kalbėti apie kokybišką ir tvarų užimtumą, nes tai susiję su ta kalba, kuri naudojama kitur. Ketvirtame kompromise, tame sakinėje, kur kalbama apie pagrindinės struktūrinio užimtumo sąlygas ir tai, kad nėra atitikimo tarp mokymo ir darbo vietų, nori akcentuoti švietimo vaidmenį, o ne mokymo vaidmenį. Jis mano, kad švietimas yra svarbiau negu mokymas. Bent jau toks pats svarbus kaip, mo, kaip, kaip e, mokymas. O, o sakinė tai netispindi. Ir paskutinėme sakinėje. Uh, kalbama, kad visuomeniai reikia amatininkų, specialistų, reikia tradicinius amatus išsaugoti. Jis sako, kad tiesiog čia yra kartojimas ir reikia formuluotę pakeisti. Septintasis pakeitimas. Ji mano, kad čia nėra labai iški kalba ir reikia ją pakoreguoti. Taigi tiek. Dėkoju. Daugiau norinčių pasakyti nėra, taigi trumpai žodį dar suteikiu pranešėjui. Jūs prisakė, pristatėte kompromisinius pakeitimus. Na, kolegos, aišku, dar nėra visapusiškai susipažinę su tais kompromisais. Aš manau, kad bendrai pasieksime susitarimą. Na, o balsuosime Liepos 5 dieną. Liepos 5 dieną vyks ilgas balsavimo sensas, taigi turėsime dar laiko kompromisams pakoreguoti. Taigi baigėme svarstyti šį darbo atvarkės punktą. Na, o dabar pereisime prie aštuntojo darbo atvarkės punktą. Norėčiau dabar žodį suteikti pranešėjai poniai Marijai, Marijanai Harkin. Kalba eina apie Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą 14-20 metams. Norėčiau dabar, kad pranešėjai pristatytų savo pranešimą. Prašau, ponia Harkin. Ponas Lidviksonas dar nori kažką pasakyti. Atsiprašau, aš nebesupratau Ar mes tikrai už tiek perkeliame balsavimą į penktą dieną Liepos? Ačiū. Aš noriu uh, švediškai užsitikrinti, kad viskas bus taip. Taigi, ponia Harkin, prašau pristatykite savo pranešimą. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau komiteto narius informuoti apie tai, kas įvyko šiandien, koks įvyko šiandien sutikimas dėl biudžeto kokie jo rezultatai. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad vis tiek taryboje dar yra blokuojanti mažuma e, šiam reglamentui dėl fondo. Ir vienas įdomesnių e, dalykų dėl, dėl tos blokuojančios mažumos, prisimenate, kaip vokiečiai kolegos tą fondą apibūdino kaip e, torto papuošimą. Taip, e, Vokietija yra tos blokuojančios mažumos dalis ir dalis problemos yra ta, kad tos ministerijos, kurios naudoja šį fondą, tai yra užimtumo darbo ministerijos, ne visuomet bendrauja tinkamai su finansų ministerijomis ir ne visuomet su jomis susitarė. Taigi tokia yra situacija, situacija nepasikeitė. Šį rytą kalbėjomės su dviem pranešėjais. Ponu Kalfin ir ponu Bolger dėl daugiametės finansinės programos. Ponas Bolger išsakė įdomią mintį dėl globalizacijos fondo. Jis dabar yra užsakęs studiją dėl e, šio fondo teisinio pagrindo. Na ir teisinis pagrindas galėtų būti IIA. Ir jis teigia, kad taryba negalėtų atmesti tokiu pagrindu globalizacijos fondo. Taip pat jis teigia, kad iš pradžių jam kilo problemų dėl šio fondo, bet dabar jis jam pritarė. Tai buvo labai pozityvi žinia. Taigi, akivaizdu, kad dabar situacija yra sklandi ir lauksime, kaip ten viskas klostysis toliau. Taip pat, e, ponė pirmininkė, po susitikimo mane informavo, kad yra galimybė, jūs gal paaiškinsite, patiksinte, ponė pirmininkė, kad uh, krizės išlyga 13 metams e, gali būti numatyta. Mes su Kipro, Kipro pirmininkausiančia val, val, valstybė apie tai kalbėsime ir su, aš su Airijos vyriausybė apie tai kalbėsiu. Tai būtų naudingas dalykas, pažiūrėsime, kaip ten galiausiai bus. Na ir norėčiau, kad pirmininkė gal vėliau paaiškintų. E, jūs pradžioje sakėte, kad per šį, šį, šį dienos posėdį, kad uh, gali tas fondas būti pakeistas tam tikru, tikru restruktūrizavimo instrumentu, bet gal jūs galėsite paaiškinti, kokia yra situacija plačiau. Dar vienas klausimas, kuris buvo labai aktualus, tai kompetencijos klausimas. Mes vis dar laukiame galutinio atsakymo šiuo klausimu ir manome, kad šio mėnesio 28 dieną sulauksime to atsakymo. Aš kalbėjausi su ponu Alvesu, kuris rengė pranešimą Žemės ūkio komitete. Žemės ūkio komitetas dar neaptarė šio klausimo. E, pirminės diskusijos įvyko jau prieš daugybę mėnesių, daugiau jie apie tai nekalbėjo. Man atrodo, kad galbūt Žemės ūkio komitetas gal pritarė mūsų nuomoniai. Bet gal aš ir neteisi, reiks iš tikrųjų palaukti, kol, ką galiausiai pasakys Žemės ūkio komitetas. Dabar perinant prie paties pranešimo projekto, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad šešėlinių pranešėjų Susitikimas vyko prieš kurį laiką, bet tų susitikimų buvo nemažai. Na ir um, per tas diskusijas aš iš tiesų um, daug gavau informacijos rengdama pranešimų šiam pranešimui, taip pat susitikau ir su regionų komitetu, ekonomikos socialinių reikalų komitetu, vidutinės trukmės per, peržiūra vertinimas ir taip pat darbo grupių ataskaitos, darbo grupių, kurios lankėsi įvairiose šalyse ataskaitos. Taip pat globalizacijos fondo darbo grupė irgi daug prisidėjo prie šio darbo. Dabar aš e, trumpai e, pristatysiu pranešimus. Aš, aišku, trumpai, nes mėliau išklausyčiau kolegų. Na, aš teisinį pagrindą išbraukiau. Aš žodžio ūkininkas visais atvejais neišbraukiau. Aš palikau tuo pačiu pagrindu kaip ir savo dirbančius asmenis. Vienas iš argumentų įtraukti ūkininkus. Komisijos pasiūlyme yra teigiama, kad negalime restruktūrizuoti vienos pramonės šakos, nestruktūrizuojant kitos. Tai reiškia, kad na, atsirastų neligybės aspektas. Na, aš dirbu ir Žemės ūkio komitete, taigi norėčiau pasakyti, kad tai nėra pakankama priemonė ir tinkama priemonė, jeigu žemės, susitarimas dėl žemės ūkio sukels rimtų problemų ir komisijos dokumentuose matome, kad tų problemų gali atsirasti. Taigi nėra tai tinkamas dalykas. Dar vienas klausimas, kurį keliu pakeitimuose, yra susijęs su, su laiko aspektu. Mielai išklausyčiau komisijų, aš, komisijos atstovų, žinau, kad jie sugriešino savo pasiūlymą, aš jį sugriešinau dar labiau. Uh, Ir norėčiau išklausyti komisijos nuomonės šiuo klausimu. Taip pat bendra finansavimas, tas klausimas iškilo nuolatos. Tai yra dviejų ašmenų kardas, nes vienos valstybės nori, kad, kad kofinansavimas būtų 50 procentų, kitos nesinaudoja fondu dėl to, kad nėra pakankamai didelis kofinansavimas. Ir aš tą žinau iš pokalbių su vyrais ministrais. Taigi aš siūlau 50 procentų, 65 procentai mažiau išsivyščiusiems regionams ir 75 procentai ten, kur šalys e, dalyvauja išpirkimo programuose arba gauna finansavimą iš EFSF ir taip toliau. Vėlgi įdomu būtų išklausyti komiteto narių nuomonės dėl šių siūlymų. Taip pat vėlgi pranešime kalbu apie krizės išlygą. Vienas e, klausimas, kuris e, mane nustebino, vertinant įvairias paraiškas, kurios e, gaunamos fondo darbo grupėje, bandant išsiaiškinti, kaip yra naudojamos lėšos ir panašiai. Ir vienas silpnųjų pusių mano vertinimu dėl šio fondo yra tai, kad kartais panašu, ne, ne visuomet, tik kartais tam tikros valstybės narės naudojasi globalizacijos fondų kaip e, atsinaujinančių fondų. Ir aš nežinau, kiek čia yra e, tos pridėtinės vertės tame. Ir norint pasirūpinti, kad tai būtų e, papildoma pridėtinė vertė sukūriama, aš dėl to prašau tokių išmokų pagal siūlomus teisės aktus, bet kokios išmokos pašalpos kurios yra įmonių atsakomybė. Jos neturėtų būti išmokamos iš fondo, tačiau tam tikrų išmokų pašalpų atveju ne, nemokėjimo ir panašiai galbūt būtų galima pasinaudoti fondo lėšomis. Na ir jeigu valstybės narės gauna 50 procentų kofinansavimą, tai reiškia e, gali iš 50 procentų tas išmokas išmokėti. Na ir e, pokalbiuose su atleistais darbuotojais, išklausys jų pastabų, jie tikisi, kad tai sukurs prietinę vertę jiems kaip darbuotojams. Nežinau, ar e, galbūt tai yra vienas būdų, kaip tą būtų galima padaryti, nežinau, ar tam pritars valstybės narės, tačiau mielai išklausyčiau aš ir narių komentarų. Dar keletas galutinių pastabų. Aš bandžiau suderinti pasitaikymų prie globalizacijos padarinių fondą su strategijos 2020 tikslais. Bandžiau tai susijęti su pačiu pranešimu. Ir vienas dalykų, kuris nuolatos kartojasi ir vidutinės trukmės peržiūroje, ir bendraujant su darbuotojais, yra tai, kad reikia pačie, patiems darbuotojams, jų atstovams įsitraukti į koordinavimo paketo rengimą. Uh, darbuotojams. Ir akivaizdu, kad kai tai vyksta, mes gauname kur kas geresnius rezultatus. Taigi vėl aš bandžiau tai įtraukti į tekstą. Tai, kad reikia įtraukti socialinius partnerius ir kad reikia įtraukti darbuotojų atstovus ar pačius darbuotojus. Na ir paskutinė mintis yra ta, ta kad reikia proaktyvaus santykio ir bendradarbiavimo tarp uh, valstybių narių valdančių institucijų ir komisijos. Kai kurios valstybės narės, kaip matote, iš paraiškų yra labai proaktyvios ir ten viskas vyksta sklandžiai. Kitos valstybės narės, manau, turėtų pasinaudoti geresnę praktiką, pasitelti geresnę praktiką ir kodėl aš padidinau tam skiriamą finansavimą. Žinau, kad niekam nepatinka finansavimo didinimas, nes atimamos lėšos iš darbuotojų tokiu būdu, tačiau mano patirtis su šiuo fondu rodo, kad kuo geriau parengtas asmenių paslaugų paketas. Kuo daugiau yra įsitraukimo, darbuotojų, socialinių partnerių įsitraukimo ir aktyvumo, tuo geresnis pasiekiamas rezultatas darbuotojams. Dėl e, šios priežasties ir siūliau padidinti šį finansavimą. Taigi pagrindinės tokios būtų mintys, ponė pirmininkė, ir aš labai su dideliu susidomėjimu pakla... išklausyčiau kolegų. Ačiū. Dėkoju. Dar, ponas Darden, po to Šaronartė. Ačiū, ponė pirmininkė. keletas pamastymų iš pradžių bendro pobūdžio apie pranešimo turinį. Visų pirma, aš sveikinu priimtą į sprendimą renkti tokį pranešimą, nepaisant visų diskusijų, kurios įvyko prieš tai, dėl to, kam, kieno kompetencija jis priklausytų ir panašiai. Aš džiaugiuosi, kad šio projekto pateikimas yra sveikintinas reiškinys. Dėl to mes galime kalbėti tą temą ir Dėja, mūsų darbas kol kas vyksta gana lietai. Ir aš žinau, kad, kaip ponė pranešėja pabrėžė, e, mes e, neturime šiuo klausimo vertinti negatyviai. Kalbėjome apie tai, kad e, yra blokuojamas uh, šio fondo taikymas dėl krizės, dėl techninės pagalbos poreikių ir dabar yra e, pradedama galvoti apie daugiametę programą ir sakoma, kad galiausiai iš vis tą fondą reikėtų panaikinti. Kadangi, kaip mes turėjome galimybę anksčiau girdėti čia per klausimus ir per kitas diskusijas pastarai mėnesį, matėme, kad tas fondas e, tarnauja savo paskirčiai ir jis buvo labai naudingas kai kurioms valstybėms narėms. Ir um, aš džiaugiuosi šiuo požiūriu, kad komisijos narys Andoras laikosi uh, tvirtos pozicijos ir sutiko uh, su mumis susitikti, e, kai kalbėjo Rime apie restruktūrizaciją ir labiausiai nukentėjusiais sektoriais. Komisija yra su mumis Ir e, kai komisija pradeda kalbėti apie krizę ir panašius dalykus, supranta, kad negalima tų dalykų painioti su e, globalizacijos fondu. Dabar konkrečiai dėl šio pranešimo. Su e, pasitenkinimu galiu pasakyti, kad nuomonės mano didelė dalimi sutampa. Daug kartų esame apie šį pranešimą, jo temą kalbėję ir e, su pranešėja, manau, didžioji dalis komiteto narių sutiks. Ypač, kai kalbam apie tai, kad atskira procedūra turi būti taikoma ūkininkams. Pranešėja e, sakė e, apie socialinių partneryščių reikšmę, apie kitus elementus. O aš pats norėčiau ją papildyti dėl pirmiausia reglamento taikymo apimties. E, čia vėlgi sugrįšiu prie ūkininkų ir įmonių vadovų problemų. Mes uh, suprantame, kad uh, šis fondas e, turėtų būti mobilizuojamas ir kai kurių mažų įmonių atveju, nes yra buvę, kad 2-3 darbuotojus turinčios bendrovės prašo jau paramos. Ir tada iškilo klausimų, kas yra mikro bendrovės ir kiek joms galima būti suteikta paramos. Kitas dalykas. Uh, kalbėjome apie tai, kad 50 e, procentų Pasiprašo vertėjai ir toliau periname prie bendro finansavimo. Šis fondas būtent yra pagrystas bendrų finansavimu. Ir kai kalbame apie pristatymą prie globalizacijos darinių fondo, galime aiškiai pasakyti, kad e, čia galėtume aiškiai pamatyti finansavimo padalymą. Pažvelkime į regionus, kuriuose žmonės buvo atleidžiami iš darbo ir kokia dalimi valstybės prisidėjo prie to finansavimo. Manau, kad e, šio pranešimo kontekste galėtume tos konkrečius atvejus e, tiksliau įvertinti. Valdysenos kontekste irgi buvo apie tai kalbėta. Bet jeigu pažvelgtume į pavienės valstybės ir jų biudžetus, tai e, suprastume, kad reikia nustatyti tam tikrą tolerancijos ribą. Kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti, kiek valstybės ir regionai e, išleidžia. Ir į tai turime atsižvelgti, nustatydami bendro finansavimo procentus. Tai pasakytina ne tik apie EGF, bet ir apie socialinį fondą, apie mokslinio tyrimo ar infrastruktūros fondą. Manau, kad tai gali pasitarnauti kaip tam tikras stimulas ir paskatinimas valstybėms investuoti Europos 2020 strategijos tikslus. O dėl to, kad reikia e, neįrašyti e, žemės ūkio laisvosios priekybos susitarimų, nes bus nustatyta speciali procedūra ir panašiai. Gal paprasčiausiai galėtumėm paminėti priekybos susitarimus, nes tai turės įtakos užimtumui Europoje. Ir galiausiai norėčiau užbaigti e, paminėdamas kad šis pranešimas turėtų būti susijęs su restruktūrizavimu pranešimu, kurį vėliau pristatys ponas Serkas. Manau, kad mes galėtume čia sektorinį požiūrį taikyti ir bandyti atskirų sektorių patekusių į krises sungumus išspręsti viso ES ar pavieniuose regionuose. Manau, kad tokiu būdu mes galėtume geriau e, pritaikyti ben, tas procedūras bendrovėms, kurioms ta pagalba yra taikintina. Taigi tiek aš minčių norėjau dabar išsakyti. Ačiū. Ačiū, pana Šartie. Paskui Kornelisin. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš noriu padėkoti Marijan Harkin už jos atliekamą darbą šią temą dėl e, Europos prisitaikymo prie globalizacijos darinių fondo. Aš visiškai Marian Harkin pasitikiu, nes aš žinau, kad ji šią temą labai gerai žino iš esmės. Ji yra susipažinusi ir su tuo fondu, nors tas fondas yra nelabai gerai e, žinomas valstybėms narėms. Net manau, kad ir Europos parlamente yra nedaug žmonių su juo susipažinusių. Todėl labai svarbu, kad mes visi sutelktume jėgas, nes. E, E, girdime labai daug reakcijų, pasisakymų prieš e, tą EGF. Tuo tarpu dažnai daug kas net nesuvokia ir nežino, koks tas fondas gali būti naudingas. Todėl aš manau, kad mums reikėtų dar kartą stengtis išsaugoti e, per komisarą Andor šį fondą mes prisiminkime Migelį Portas, kuris savo pranešime norėjo, kad šis fondas būtų e, numatytas atskiroje biudžeto eilutėje. Jis labai daug dėmesio skiria tam, kad tas fondas būtų paremtas ir išlaikytas ir e, jo ateitis būtų užtikrinta. Manau, kad čia mūsų laukia rimtas iššūkis. Turime stengtis, kad tas fondas būtų išlaikytas ir kad jis būtų reklamuojamas, kad apie jį būtų žinoma. Kitas dalykas, dėl kurio aš norėjau pasisakyti Aš sutinku su tuo, ką sakė Marian Harkin dėl e, to, kad dėje mums nepavyko gauti išlygos dėl krizės ir, arba pratesti krizės išlygos e, taikymo EGF. Tai yra tikrai skandalingas ir nesuprantamas sprendimas. Todėl bent jau šiandien mes turėtume kovoti, kad šis pristatymo prie globalizacijos e, padarinių fondas galėtų e, atnešti realią naudą e, tikroje krizės e, situacijoje atsidūrusiems darbuotojams ES. Aš sutinku su ponia Harkin, e, pristatant, kai ji pristatė savo poziciją, kad e, šis fondas turėtų būti e, atvertas ir žemės ūkio sridžiai. EGF nebuvo kurtas e, šiam tikslui. Jis nėra pritaikytas e, žemės ūkio poreikiams ir e, jis turbūt negalėtų atnešti adekvataus sprendimo tokiais atvejais. Net kai kalbame su, su Žemės ūkio komiteto specialistais, tai girdime, kad šiandien bent jau tarptautiniai susitarimai neleistų pritaikyti EGF e e, ūkininkų poreikiams. Taigi mes turim e, du skirtingus dalykus - žemės ūkį ir kitas pramonės šakas ir jų negalima painioti. Ir ketvirtas dalykas, kurį aš norėčiau išskirti - būtinybė socialinius partnerius įtraukti į visas įmanomas procedūras susijusias su EGF panaudojimu. Kadangi mes jau anksčiau esame pasimokę, realybė mums parodė, kad e, jeigu socialiniai partneriai nedalyvauja, EGF e nefunkcionuoja gerai. Ir neretai iš to pasipelno tarpininkai, kurie neturi nieko bendro su e, to fondo panaudojimo tik realiuoju tikslu. Dar aš norėčiau pagirti mano draugo Frederiko Dardeno nuomonę. Neretai, nedažnai taip atsitinka, bet šį kartą, Frederikai, tau tą pasakysiu. Dėl to, kad tu sakei, kad fondas turėtų būti prieinamas e, mikro įmonėms ir individualiems darbuotojams. Aš e, galiu pasakyti, kad prisitaikymas prie globalizacijos yra tarsi e, tokia tendencija, kuri gali įtakoti tam tikras pramonės rūšis, tam tikras verslo rūšis, kurios neretai apima visą tinklą mažų, smulkių bendrovų, neretai su vienu darbuotoju ir dviem darbuotojais. Ir tie žmonės nukenčia dėl to, kad visa, sakykime, pramonės šaka ar verslo šaka kenčia. Todėl uh, fondas prisitaikymui prie globalizacijos padarinių turi būti skiriamas visai pramonės šakai, ne tik stambiausioms bendrovėms. Nes mes EPP lygmenių būtent to norime. Ir, ponė pirmininkė, mes turim išlaikyti paramą mažoms bendrovėms taip pat. Ačiū. Madame... Pone Kornelisen, paskui uh, e, Fontanį. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad pranešėjai atliko puikų darbą dėl te, siūlomo teksto. Aš pritariu daugumai minčių užsakytų tekste. Ta bendroji linija iš tiesų yra mums priimtina. Krizės išlyga. Ja reikia sugražinti netgi po iki 14 metų, aš manyčiau, kad ta išlyga turėtų būti išsaugoma. Aš norėčiau išklausyti pirmininkės, ką jie apie tai mano. Taip pat ūkininkai įtraukiami tokiamis, pačias, tokiamis pačiamis sąlygomis, tai yra sąžininga, galbūt nedaugelis jų galės pasinaudoti fondo finansavimu, tačiau bent jau atversime tą fondą ir ūkininkams. Jeigu staiga daug ūkininkų viename kokiame tai regione, vienu metu praranda ūkius dėl e, globalizacijos ar krizės, jiems reikia mokymų, kad galėtų užsimti kitą veiklą. Man patinka, kad griežčiau yra tai susijęta su Europa 2020 strategija. Man atrodo, kad ES turi nemažai pinigų, kuriais gali disponuoti ir mes turime visas tas lėšas panaudoti siekiant pagrindinių tikslų, kalbant apie ES ati, ekonomikos ateitį, apie tai ir kalbama strategijoje Europa 2020. Taip pat e, su pranešėjai, kitais šešėliniais pranešėjais, aš norėčiau pamastyti, ar nebūtų galima šio fondo įtraukti į ESF, socialinį fondą. Tai būtų greito, greito intervencinio mechanizmo dalis. Tai galėtų atnešti nemažai privalumų, būtų suderinti tie fondai, Tai juk ir taip yra socialinio fondo lėšos didelė prasme. Didelė prasme. Taip pat paraiškos greičiau būtų tvarkomos. Ir tokiu būdu gal galėtumėme išsaugoti tą fondą, nes e, pagrindinė kova juk vys, vyks ne čia, o taryboje, kaip ir pažymėjo ponia Harkin. Pastebėjau, kad daug šalių, kurios turi problemų dėl šio fondo, tų, skaičių, tų šalių skaičius auga dėl subsidiarumo principo. Uh, ir panašiai. Tačiau mums svarbiausia išsiaiškinti, ko pasiekiama fondu, fondo lėšomis, kaip yra padedama piliečiams, darbo netekusiems asmenims. Tai yra kur kas svarbiau nei tas teorinis subsidiarumo principas. Ir e, svarbu, kad būtų geriau pasiekiamas tikslas ir kad lėšos būtų panaudojamos ten, kur labiausiai jos reikalingos ir kad tai nebūtų kažkoks tai torto papuošimas turtingiausiams e, valstybėms. Aš manau, kad globalizacijos fondo integravimas į socialinį fondą galbūt būtų vienas įmanomų variantų. Bet, pavyzdžiui, ponia Harkin kalbėjo apie tai, kad tą fondą būtų galima pakeisti restruktūrizavimo fondu. Aš, aišku, mielai išklausyčiau ir daugiau minčių apie tai. Na ir, aišku, tai, tas, tas fondas turėtų būti skiriamas ir ekonomikos žalinimui. Pone Fontanė, pato Blinkevičiūtė. Ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Norėčiau ispaniškai dabar toliau paminėti keletą dalykų. Mūč. Pirmiausia, aš pritariu pranešėjai, ji parengė puikų pranešimą projektą Manau, kad e, svarbiausia yra užtikrinti, kad per fondo paramą bu, išliktų darbuotojų užimtumas, o tam reikalingas pakankamas finansavimas. Taip pat e, pritariu pranešėjos pasiūlymui e, susijusiam su bendra finansavimo dalimi. nes e, ši nuostata leis daug paprasčiau valstybėms narėms pasinaudoti fondo lėšomis. Labai svarbu, e, kad būtų atsižvelgta į krizės išlygą. O kalbant apie ūkininkus, ūkininkai turėtų būti remiami vienodomis teisėmis kaip ir kiti subjektai. Nesvarbu, kad jie e, aiškiai nėra įvardyjami, tačiau mano supratimu būtų protinga labai aiškiai pasakyti, kad mes norime ir reikalavome, kad ūkininkams būtų taikomas tos pačios taisyklės kaip ir kitiems. Neturėtume pamiršti e, paramos ūkininkams per šį fondą. Ir baigdama, Noriu pritarti Elizabetai Mora, kaip komisija siūlo. Aš manau, kad reikia remti ne tik um, darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis ar e, nepilno darbo laiko sutartis, reikėtų remti ir savarankiškai dirbančius asmenis. Jo labiau, kad Ispanijoje E, daug žmonių dirba kaip savarankiški darbuotojai. Madam Blinkevičiūtė. Pone Blinkevičiūtė, po to Tomas man. Ačiū pirmininkė. Mm. Dėkuoju pranešėjai Harkinai, tikrai daug darbo įdėjo e, rengdama šį dokumentą, bet pradžioj keletą pastebėjimų dėl to, kad tarybai iki šiol yra blokuojanti e, mažuma ir ypatingai dėl, matyt, Vokietijos pozicijos Bet aš atsimenu, kada čia mūsų komitete buvo klausimas ir Vokietijos atstovai iš atitinkamos ministerijos pateikė kaip gerąją patirtį, kaip būtent jų valstybė ir naudojasi globalizacijos fondo suteiktom galimybėm, todėl ir puikiai naudojasi ir jiem tai yra reikalinga, todėl man labai keista, kodėl e, visiškai priešinga dabar yra teikiama pozicija Vokietijos taryboje. E, bet toliau keliu klausimą, galbūt iš tiesų e, taip gali atsitikti dėl to, kad manoma, ką yra Europos socialinis fondas, sujunkim viską į vieną, taupysim per administravimą, o re rezultatas bus ar ne, kaip tai, kažkaip taip ir niekam nerūpi. Todėl aš tikrai e, nepritarčiau tokiam siūlymui, kad, e, ga, kaip pasakė ponia Kornelizan, kad galėtų būti globalizacijos fondas kaip sudėtinė dalis socialinio fondo. Aš tada manau, kad tai iš, išnyktų tai, dėl ko mes solidariai susitarėm ir turim e, e, tą fondą dėl globalizacijos pasiekmių ir ypatingai dabar svarbu ir dėl krizės. E, Labai tikiuosi, kad pavyks rasti sutarimą ir kad krizės išlika liks ateinančių ateinančiais metais, 13 globalizacijos fonde, tą mes turėtumėm pasiekti. Dabar e, dėl ponios Karkin išsakytų minčių pranešime praktiškai visom jom beveik pritariu, nes matau, kad labai ilgai diskutuota, daug įdėta darbo ir įsigilinta. Ir štai dėl ko pritariu, kad socialiniai partneriai turi dalyvauti fondo veikloje ir labai atsakingai turi dalyvauti, kad lėšos, lėšas gautų tie darbą praradę žmonės, kurio jam labiausiai reikia. Antra, Tikrai manau, kad 50 procentų kofinansavimas yra per mažas, fondas dėl to nepatrauklus, dalis valstybių negalės pasinaudoti, todėl turi būti nemažiau kaip 75 e, procentai skirta šio fondo ir atitinkamai galėtų prisidėti valstybės, ypatingai tos, kurios tam neturės pakankamai lėšų. Dėl žemės ūkio. E, dėl žemės ūkio. Aš ir anksčiau kalbėjau ir dabar sakau, aš manau, kad būtent komisija įvėlė mūsų tokią situaciją, kada nuėjo tam tikrą prasme lengviausių kelių, e, įtraukdama į globalizacijos fondą ir žemdirbius, numatydama tram 3 milijardus, o skaitau, kad dabar jau žemdirbiam reikėtų mažiausiai 7 milijardų. Tai visiškai tada nesuprantu tokio e, dalyko, kokie žaidimai čia yra žaidžiami. Ar iš tikrųjų norima padėti žemdirbiam, ar tik tai sudaromas vaizdas, kad atsiai stengiamės mes jiems padėti. Nemanau, kad šitas fondas kažkokiam ypatingom sąlygom gali finansuoti žemdirbius. Jeigu gali finansuoti, tai lygiom sąlygom kaip ir visus kitus E, dirbančiuosius. Ir dar aš e, mūsų, e, taip pat dirbu ir moterų lyčių lygybės komitete, yra pateikta nuomonė, prašyčiau ir pranešėjos ir kitų komiteto narių atsižvelgti į tą nuomonę ir įtraukti kai kuriuos aspektus, nes manau, kad tas lyčių lygybės aspektas globalizacijos fondo naudojame taip pat yra labai svarbus ir būtinas. Dėkui. Euh, alors, j'ai encore. Kągi, Ponas Tomas man dar nori pasakyti, pon, ponas Kristensen, ponė Berės, ar tiek būtų Genč dar, matau kelią ranką, ar galiu uždaryti kalbėtų sąrašą? Ponas Tomas man. Ja, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Marian e, parengtas pranešimas yra puikus, kaip visada, mes daugam pritarėme, tačiau yra pora skirtumų. Pone Blinkevičiūtė, e, mano problema į tyją pasinaudoja tą blokuojančią mažumą Deja, tam tikros tradicijos yra taip įsitvirtinusios Vokietijoje, kad jų ne, negalima pakeisti. O tos sėkmės, kurių pasiekia parlamentas, deja, ne visada ką nors e, argu pasiekia. Europa kartais yra labai nutolusi nuo savo šalies. Aš manau, e, kad dabar numatytas e, fondas turint omenyje, kaip tiksliai e, jis buvo renktas, kaip kruopščiai buvo ketinama tinkslingai teikti paramą. Taigi tas mūsų suderintas matymas, e, mano supratimu, yra teisingas, nepaisant to, kad kai kurios šalys tam nepritarė. Aš nežinau, gal tą poziciją Vokietija dar kiek pakeis, nes EGF e poveikis tikrai yra labai svarbus. Antra pastaba. Baroso labai skambiais žodžiais kalbėjo apie EGF, o tada buvo um, prisimintas socialinis fondas, tačiau tikrai negalime tų fondų uh, supainioti, la, reikalinga labai aiški takoskyra. Uh, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas turi būti atskiras. Mes negalime iš bendro krepšio e, dalinti skirtingoms veikloms paramą. Reikia labai aiškių kriterijų skirtingiems fondams. Dėl žemės ūkio. Mano pozicija šiek tiek kitokia. Savo rinkiminėje apygardoje taip pat dažnai susitinku su savo rinkėjais, ūkininkais. Ir jei išbrauktume ūkininkus iš EGF, nueitume netinkamo keliu. Aš nemanau, kad EGF um, biudžetas turėtų būti apkarpomas uh, Ir jei ūkininkams neteiksime paramos iš EGF, tai galime padaryti, bet tada reikia labai tikslių e, taisyklių, kokią kitą paramą jie gali gauti. Aš nežinau, ar mums pavyks susitarti dėl šio klausimo, e, tačiau mano pozicija iš esmės yra kiek kitokia net nuo bendro Vokietijos kurso. Um... Monsieur Kristensen. Ponas Kristensenas. Ačiū. Pirmininkė. Aš pritariu, kad reikia imtis visų įmanomų veiksmų, kad greičiau būtų išnagrinėtos paraiškos dėl paramos gavimo. Tokios greitos procedūros mes reikalavome jau ne kartą, nes kartais užtrunka visi metai, kol imamasi konkrečių veiksmų. Tai yra per ilgai. Žemės ūkis e, sudaro daugiau nei 35 procentus viso ES biudžeto. Žinau, kad Danijos parlamentas labai aiškiai pabrėžė, e, kad EGF fondo panaudojimas žemdirbiams pažeidžia subsidarumo principą, nes parama yra skiriama tiek MVI, tiek žemės ūkiui. O mes čia kalbame apie tam tikrą struktūrą, kuri reikalauja ir valstybės narės indėlio. Turime užtikrinti, kad ir mikro įmonės gautų paramą iš šio fondo. Tačiau jei e, praplėsime fondo taikymo sritį, tai tas fondas taps visiškai nebeveiksmingas. Todėl visiškai pritariu ponui Manui, kad nereikėtų e, plėsti tos srities ir mikro įmonių iš dviejų, trijų darbuotojų nereikėtų remti šio fondo. Euh, Reiks dar šį beitą pakoreguoti. Aš norėčiau grįžti prie daugelio e, paminėtų minčių. Pirmiausia, kad e, dėrybų dėžutėje Kaip visi žinote, šis pristaikomo prie globalizacijos fondas buvo sumaltas į grūdus pirmininkaujančios Danijos. Ir buvo teigiama, kad po 14 metų jo neturi likti. Na ir mūsų komitetas tikrai yra įsitikinęs, kad šis fondas yra labai reikšmingas ir svarbus ir mes mobilizuosime atitinkamas nacionalinės institucijas ir kitas pajėgas ir taip pat taryboje, bendrų reikalų taryboje bus kalbama apie šį klausimą. Tai yra bendros sprendimo prieimimo procedūra su parlamentu ir tarybai reikalinga parlamento nuomonė. Pranešėja pritarė mano pasiūlymui reikalauti, kad pasakytų Europos komisija ir kad būtų sureaguota į mano vakar išsakytą pasiūlymą diskusijose dėl darbo programos, dėl Kipro pirmininkavimo darbo programos pasiūlymas yra grindžiamas e, štai kokiais rezultatais. Šiandieną taryboje yra pateiktas pasiūlymas dėl krizės kriterijus išlygos e, pratesimo globalizacijos fonde. E, dėl to, kad nėra susitarta, šis pasiūlymas yra dabar užšaldytas, kalba eina apie 12 ir 13 metus. Krizės išlyga teoriškai nėra taikoma tuo met, kai baigėsi laikotarpis, kuomet ta krizės išlyga yra taikoma. Ir praeitų metų gruodžio 31 dieną buvo suspenduota ta išlyga. Dabar taryboje yra siūloma dar pridėti vieną, dar vienerius metus, po to dar vienerius metus. Taigi 2012 metai. Než, nežinau, kaip tikriausiai mes juos gausime, jeigu komisija atsims savo pasiūlymą, tai nekaip atrodys. Na ir pasiūlymas panašu bus pateiktas nauja forma ir bus prašoma apsispręsti dėl 13 metų, nes tikrai situacija nepagerėjo. Aš nežinau, kiek sėkmės pavyks pasiekti Europos taryboje, bet mes nusinčiame aišku signalą ir siūlome tokią strategiją. Dabar kalbant apie žemės ūkį. Na, dėl kompetencijų pasiskirst, pasiskirstimo, tai, ką sakė mūsų pranešėja, kad fondas turi būti taikomas tokiamis pačiomis sąlygomis, aš norėčiau sugrįžti prie dviejų šio klausimo elementų. Pirmiausia, tai, kaip Europos komisija pateikė savo pasiūlymą dėl žemės ūkio įtraukimo, tai nėra priimtina. Mes aiškiai matome, kad Tai tikrai buvo nelabai primtina situacija ir tai buvo pristatytas kaip, pristatyta kaip elementas, būtų, kuriuo būtų nuraminamos tos tam tikros valstybės, kur yra sunkumų dėl žemės ūkio politikos. Ir tokiu būdu buvo siūloma įtraukti ūkininkus. Tai dėl, čia yra pirmoji priežastis, kodėl mums nėra primtinas komisijos pasiūlymas. Antroji priežastis yra tai, kad reikia atsižvelgti į socialinius padarinius. Yra atsižvelgti į uh, priekybos ir laisvos rinkos socialinius padarinius. Dėl kitų dalykų reikia dėrėtis kitur. Mes galime pritarti, mes galime pritarti to fondo um, atvėrimui kitiems sektoriams. Tačiau tai, kas yra dabar siūloma, tai iš tiesų nėra naudinga, kalbant apie tvarų vystimąsi, apie tai, dėl ko mes susitarėme Rio konferencijoje. Nes e, laisvos priekybos e, susitarimai, iš tiesų taip, kaip mes dėrėjomės dėl jų, tai čia yra na, pagrindiniai argumentai, kodėl mes negalime pritarti komisijos pasiūlymui. Tačiau žemė, e, ūkininkai dabar individualūs darbuotojai, Mes darbo grupėje prisimename aptame vieną atvejį Ispanijoje, kur ten buvo, kiek ten tų įmonių buvo, neatsimenu, daug įmonių. Ir būtent pirmininkaujant Ispanijai buvo norima įtraukti tą elementą, užtikrinti socialinę apsaugą individualiems darbuotojams, kai jie atsiduria sudėtingoje krizės situacijoje, jiems tam, kad jie galėtų grįžti į darbo rinką jie neturi prieigos prie socialinės apsaugos, nedarbo išmokų, jie faktiškai atsiduria sudėtingoje situacijoje. Taigi, atsižvelgiant į tokias pavienės situacijas, tuomet galbūt tokiu būdu galima įtraukti gal ir ūkininkus pagal tokį metodą. Tai man yra įdomus siūlymas dabar. Uh, Dėl integravimo į Europos socialinį fondą, na, aš apie tai gal daug e, nekalbėsiu, nežiūrėsime, kaip viskas klausysis ateitie. Tačiau esu įsitikinusi, kad pristaikomo prie globalizacijos e, fondas yra tai, ko mes norime greitai, norime visi ir reikia surasti kitą biudžeto sistemą. Nes dabartinė biudžeto sistema ir paaiškina iš principo yra atsakinga už tai, kodėl ta validavimo procedūra užtrunka per ilgai. Ir dar vienas dalykas, sureaguojant į tai, ką sakė pranešėja, tiesa, kad nekartą aš akcentavau tai, apie ką kalbėjo ir Friderikas Dardenas, būtent, kad EGF fondas turi būti sudantas su tuo, apie ką kalbame Serkas pranešime. Tai yra prancūzijos iniciatyva pateiktas pasiūlymas, kuris vertas mūsų dėmesio, kad būtų galima pasižiūrėti, kaip būtų galima EGF pasinaudoti kaip priemonę restruktūrizuoti situaciją. Taigi tiek. Kinga Genš ir po to dar žodį suteiksiu komisijos atstovams. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpa pastaba šiuo klausimu. Uh, Aš manau, kad pristaikoma prie globalizacijos padarinių fondo filosofija, kaip juo naudotis, yra visiškai kitokia nei socialinio fondo atveju. Taigi aš manau, kad būtų neteisinga ir klaidinga sumaišyti tuos du fondus, nes socialinis fondas yra išdalyjamas nacionaliniu lygmeniu, yra skirstomas į veiklos programas, tai yra absoliučiai visai kitokia filosofija, kaip yra naudojamos to fondo lėšos. Nors galbūt tikslas kartai sutampa būtent padėti, kuriant darbo vietas, padėti tiems, kurie neteko darbo ir panašiai. Tačiau aš tų fondų nemaišyčiau, ne, tai tikrai nebūtų įdomu. Ir taip pat norėčiau paraginti Harkin kovoti už globalizacijos fondą, nepasiduoti. Ir mes tikrai jūs labai remsime šioje kovoje. Uh, krizės situacija keičiasi. Ir negaliu teikti, kad globalizacijos fondo daugiau nereikia, jis nėra pakankamai veiksmingas. Tuomet turime pamastyti, pagalvoti, kaip jį būtų galima pakoreguoti, kad jis būtų veiksmingesnis. Tačiau absoliučiai yra aišku, kad jis turi būti greitai mobilizuojamas, tikslingas ir naudojamas Euro, Europos lygmenių Tai, tai yra tam tikra solidarumo išraiška tas fondas. Kitas klausimas. Ar įtraukti ūkininkus? Jeigu ūkininkam kažko reikia, reikia kaip ir tiems, kurie, na, ūkininkai, kurie praranda darbą, bankrutavus įmonį ir, ar ištikus kriziai, mes vėlgi čia turime pamastyti, galbūt bendrosios žemės ūkio politikoje reikia atidėti lėšas ir panaudoti kažkokį tai mechanizmą, procedūrą lėšoms toms panaudoti. Bet aš globalizacijos fondo nenaudočiau ūkininkams ir absurdiška būtų numatyti atskirą sumą ūkininkams, bandant išvelgti ir, ir prognozuoti, kiek jam tų pinigų reikės. Tų pinigų gali reikėti nemažai. Ir nemanau, kad dabartinė tvarka yra primtina. Ačiū. Pone Podinski iš komisijos dabar pasakys. Indeed, um... Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už pranešimą, kuris e, atspindi tą didelį įdėtą darbą ir konsensuso paieškas. Aš labai atidžiai išklausiau diskusijų, kurios atsispindėjo parama tai pusiausvyrai, kurios siekia pranešėjas savo pranešime. Nekalbėsiu apie ūkininkų paramos klausimą, panašu, kad sutarėma dėl šio aspekto. E, pateiktas pranešimo projektas yra labai logiškas. Ten aiškiai kalbama apie e, tai, kad e, ūkininkai galėtų patekti į kitą taikymo sritį tų asmenų, kuriems teikiama parama. Nesiplėsiu, tačiau noriu pakomentuoti keletą dalykų susijusių su derinimu, kurį siūlo pranešėja. Daugelis pasiūlymų komisijai yra labai naudingi. Jeigu galėsimėt peržvelgti, kad peržiūrėtume skirtingus aspektus, Tai e, reintegravimo rodiklis turėtų būti e, pervertintas pasibaigus metams. Tai atrodo labai logiška, nes mes praėjus 25 mėnesiams po paramos teikimo e, teikiame ataskaitą ir daugelis darbuotojų e, per tą laikotarpį jau bus dalyvavę tam tikrose mokymo programuose. Todėl atrodo logiška e, įvertinti reintegravimos rodiklius sugražinimo į darbo rinką, tiksliau rodiklius, praėjus 24 mėnesiams. Po projekto įgyvendinimo praėjus 24 mėnesiams. Nereikėtų viršinti, viršyti 25 tūkstančių sumos investuojant, o Mūsų pirminis pasiūlymas buvo 25 tūkstančiai eurų, jų turėtų užtekti, e, kad fo, iš fondo būtų skiriama parama kuo daugiau darbuotojų. Manau, kad patirtis rodo, kad mes tų 25 tūkstančių sumos neviršijame, todėl šios sumos turėtų pakakti. Dėl techninės pagalbos, kuri e, leistų pasiekti tą 7 procentų viršutinę ribą. Mes pritarėme ir kaip pranešėja kalbėjo, e, pirmosios paraiškos iš valstybių narių vis dėlto viršė tą teikiamą normą ir iš ties gali e, paraškų skaičius dar labiau išaukti, jei paraiškas išsiūs ir atokiausi regionai. Buvo kalbėta apie tai, kad reikalinga griežtesnė kontrolė šioje srityje. Kalbant apie konsultavimąsi su socialiniais partneriais, šios konsultacijos yra labai reikalingos ir, kaip jau buvo minėta, ši priemonė e, yra labai teigiama priemonė. Aš nelabai gerai primatau, tačiau, kaip supratau, pirmininkė rodo man ženklą, kad kalbėčiau kuo trumpiau. Taigi, dar keletas trumpų pastabų. Pranešėja siūlė dėl e, trečio lygmens mokymo įgyve, programų įgyvendinimo laikotarpiu. Jis turėtų būti išplėstas e, numatant 24 plus 6 mėnesių laikotarpį. Turėtume aptarti, kaip konkrečiai tas mokymas turėtų atrodyti. Dėl metinių ataskaitų e, dabar yra rengiamos pusmetinės ataskaitos, e, tačiau panašu, kad dėl tų ataskaitų nuomonė sutampa. Aš Mm, tikiuosi, kad atsakiau į visus klausimus, su kuriais komisija norėjo pasisakyti. Dar atsakysiu, jei bus kitų klausimų. Ačiū, ponė pranešėja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pradžioje e, galėčiau dvi minutės pasakyti, ar septynės, kiek man duotumėte. Dvi minutės geriau. Gerai, dvi tai dvi. Kągi, gal tuomet ne visuomet, ne visus klausimus atsakysiu, bet gal dvišalio pagrindu pakalbėsiu su kolegomis. Ponas Darden ir ponas Kristensen, daugelis kitų kėlė nedidelių mikro įmonių klausimą. Ir tą takoskirą tarp mikro įmonės ir smulkios įmonės. Kaip jau buvo pasakyta, mes šiuo metu finansuojame mikro įmonės, kur yra 2, 3 ar 4 darbuotojai ir paraiškų turime nemažai. Uh, iš tokių įmonių, taigi tai jau vyksta. Aš suprantu pono Dardeno nuomonę, mes aptarsime, pasikalbėsime su juo bendrafinansavimo lygis. Ponas Dardenas kalbėjo apie patį regioną, darbo rinką, darbo rinkos padėtį regione, kad reiktų kiekvienu atveju įsigilinti. Aš su jumis pakalbėsiu, nežinau, kaip būtų galima tą padaryti, bet aš mielai pakalbėčiau apie tai. Pone Moran Šartie, labai džiugiuosi už jūsų paramą šiam fondui. Jūs kalbėjote taip pat apie pono, pono Portašą, jo atliktą puikų darbą. Aš tikrai žinau ir vertinu jį. Aš kovoju už krizės išlygą, pinigai juk yra. Ir daug žmonių kalbėjo ir pritarė tam. Dabar kalbant apie ūkininkus, aš manau, svarbu būtų paminėti ir tai, kad galime įtraukti ir namų ūkius tuos, kurie dirba jau ūkiuose, o ne, ne vien tik tai pačius ūkininkus, vėlgi tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir visus kitus. Pone Kornelisen kalbėjo apie EGF ir ESF. E, patrauklu vienu aspektu, kitais aspektais labai nepatrauklu. Ir aš išklausiau įvairių pastabų iš įvairių žmonių ir mes kalbėsime dar apie tai. Aš pati manau, kad abejoju, jog būtų įmanoma susitarti dėl to, bet vis tiek, na, visiškai neatmetu tos galimybės. Uh, Kai kurie kalbėjo apie didesnį bendrą finansavimo lygį ir taip toliau. Ir žinoma, lyčių aspektas. Taip, taip, aš pasižiūrėjau tą e, nuomonę ir tai, kad išmokos tiems, kurie rūpinasi kitais asmenėmis, tai jau yra numatyta fonde. Uh, Taip pat ponas man kalbėjo apie blokuojančią mažumą, džiaugiuosi, kad jūs e, remiate šį fondą. Tai nėra vien tik tai Vokietijos problema, bet ir kitų šalių, ir nedidelių, nedidelių šalių problema, nes jie mano, kad bendra finansavimas nepakankamas. Taigi dėl įvairių priežasčių susidarė apda blokuojanti mažuma. Ponas Kristensenas kalbėjo apie laiko aspektą, taip, tai yra labai svarbu ir mes tikimės, kad valstybės narės pačios pradės paketų finansavimą. Ir jeigu valstybė narė susiduria su finansiniais sunkumais, bent jau pradėtų tuomet e, paketo tam tikrų dalių finansavimą. Tų, mažiau, kurios mažiausiai kainuoja ir panašiai. Tai, ką sakė ponė Beres, e, nežinau, ar reikia tai komentuoti, jūs paaiškinote daugelį dalykų ir galiausiai komisija pasisakė. Aš jiems du dalykus norėčiau pasakyti. Dėl investicijų pagalbos. Aš labai tiksliai tai sumažinau tikslingai sumažinom iki 25 tūkstančių eurų. Na ir jeigu bandytume paskaičiuoti, kiek yra lėšų ir kiek yra tokių darbuotojų, jeigu būtų 35 tūkstančiai, tai būtų per didelė suma. Aš suprantu, kad tokia suma buvo numatyta dėl ūkininkų. Na ir galiausiai dar norėčiau paaiškinti dėl tų dviejų metų. Aš neminėjau to, tos problemos. Čia yra tokia situacija, kad pavyzdžiui, jeigu valstybė nari teikia paraišką dėl finansavimo spalio arba lapkričio mėnesį einamaisiais metais ir darbuotojas norėtų e, gauti tą finansavimą, daugeliu atveju, kai tik tai gauna prieigą prie trečio mokymo ligmens, tai vyksta jau rugsėjo mėnesį, kitų metų rugsėjo mėnesį. Taigi tokiose situacijose, kai prieiga gauti mokymą pirmai pasitaikiusiai galimybė, dėl to aš ir numačiau 24 mėnesių laikotarpį ir mes, aišku, pakalbėsime su komisija, kaip būtų galima e, tai sutvarkyti. Taigi tiek ir mielai toliau dirbsiu su šešėliniais pranešėjais, su visais komiteto nariais, kuries, kurie norės su manim susisiekti. Ačiū. Ačiū. Noriu paškreipti dėmesį, kad Europos komisija kalbėjo gana ilgai ir e, sureagavo į EGF e, pratesimo pasiūlymą iki 2013 metų. Aš tikiuosi, kad šis pasiūlymas iš tiesų bus įgyvendintas. Ir man atrodo, kad jis yra tikrai naudingas. Taigi, pakeitimų pateikimo terminas Liepos 9 diena, 12 valanda. Ir baigiame diskusiją tuo klausimu. Toliau darbo atvarkės devintas punktas. Pranešimo projektas ir pakeitimai. Autorė Elizabeth Moran Chartier, Europos socialinis fondas, 2006 metų reglamento panaikinimas. Pone Šartie gavo 426 pakeitimus, jų visų nekomentuosiu, bet e, prašyčiau, kad pranešė bendrai apžvelgtų tuos pakeitimus. Jokių problemų, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau jūs, ponė pirmininkė, patikinti. E, jūs klausėte e, dėl darbo grupės Europos socialiniais klausimais. Šiandien visas užimtumo komitetas kalba a, bendradarbiavimo dvasioje. Mes naudojamės bendradarbiavimo dvasios vaisiais. Visos politinės frakcijos sutarė e, šią temą. Ir aš noriu padėkoti visai grupiai šešėlinių pranešėjų, kurie e, rengė šį pranešimą dėl Europos socialinio fondo labai geranoriškai ir ilgą laiką. Tai leido mums iš esmės ir detaliai šį darbą parengti. Ir gal, be to, mūsų žimtumo komiteto atsakomybė buvo labai aiškiai apibriešta, lyginant mūsų su kitais parlamento komitetais. Kaip jūs sakėte, yra daugiau negu 420 pakeitimų pateikta. Visos frakcijos prisidėjo Ir aš galiu Jums bendrai pristatyti, kokioje dvasioje tie pakeitimai pateikti ir kokie pagrindiniai principai. Mūsų darbo principas, pirmiausia, išlaikyti pagrindinį tekstą ir e, konstatuojamoje dalyje surašyti visus pakeitimus, kurie yra susiję socialinio fondo įgyvendinimo galimybėmis. Taip mes išlaikytume švarų tekstą ir e, jį įgyvendinti vėliau būtų žymiai lengviau. Antras dalykas. Mes stengiamės e, labai aiškiai išlaikyti tematinius tikslus ir finansavimo prioritetus, kad išlaikytume kiekvienos šalies e, koncepciją, e, mokymasi visą gyvenimą, kovą su skurdu ir administracinį efektyvumą. Mūsų trečiasis principas - vengti ribojimo, palikti tam tikrą judėjimo laisvę įgyvendant šį dokumentą valstybėse narėse. Kodėl? Mes visi žinome, kad Europos socialinis fondas galėtų būti dar geriau panaudotas, negu kad buvo iki šiol. Jis galėtų būti dar efektyvesnis. Ir mūsų darbo principas yra e, būtent orientuotas į efektyvų naudojimą pačiose valstybėse narėse. Pristačiusi tuos principus, aš norėčiau paminėti pagrindinius diskusijų klausimus, e, dėl kurių buvo patikta daugiausia pakeitimų ir dėl kurių reikės labiausiai dėrėtis. Pirmiausia, 25 procentų socialinio fondo susijimas su struktūriniais fondais. Šį rytą mes e, svarstėme tuo klausimu ir aš tikiuosi, kad bus labai aiškiai suformuota nuomonė, kai vertinsime visus pakeitimus ir parengsime kompromisinius pakeitimus. Antras dalykas. Ir manau, kad e, tai e, irgi bus diskutuojama, nes ne visos frakcijos sutinka. 20 procentų turi būti skirta kovai su skurdu. Taigi tokį procent, procentinę dalį galiu paminėti. Kitas dalykas E, makroekonominių sąlygų nustatymo e, straipsnių sukūrimas ir panašiai mes to nenorime. Trečias dalykas - teminė koncentracija. Ketvirtas, e, pirminėme tekste jau buvo, pri, atsiprašau, jau pradinėme tekste buvo pripažinta, kad keturios tos teminės rytis turėtų būti. Ir penktas punktas - jaunimas turėtų būti įtrauktas į e, socialinio fondo panaudojimo sritis, tai yra į švietimo dalį. E, pakeitimais mes įtrauksime socialinių partnerių integravimą. Apie globalizacijos fondą, ką tik kalbėjome, buvo jų reikšmė paminėta. Tai užtikrina kolektyvinį darbą ir stiprina efektyvumą. O po to mes taip pat akcentuosime bendros kolektyvinės e, pažangios vizijos reikšmę. Turiu galvoje užimtumo didinimą įmonių viduje ir darbuotojų kompetencijos stiprinimą. Taigi vėl tai susiveda į mokymasi visą gyvenimą ir kompetencijos e, įgūdžių kelimą. Bendrai galiu pasakyti, kad e, e, jau ir išsakiau pagrindinės temas, pagrindinius principus. Dabar trumpai dar papasakosiu, koks bus darbo metodas ir koks bus kalendorius. Labai glaustai. Pirmiausiai, iš visų pakeitimų jau vakar e, per ilgą darbo darbinį posėdį, kolektyvinio darbo posėdį kartu su šešėliniais pranešėjais sugebėjome e, padaryti tam tikras išvadas, išanalizėjome tuos, e, išanalizavome tuos pakeitimus ir galvojame, kad bus galima parengti maždaug 60 kompromisinių pakeitimų. Ir e, manau, kad rasime tokius bendrus taškus, kurių pagrindų galėsime dirbti. Kita savaitė surinksime skirtingų frakcijų darbo rezultatus. Aš įsivaizduoju antradienį iš ryto, birželio 26 dieną, 9 val. mes jau turėtume suorganizuoti posėdį, kad apibendrintume frakcijų išvadas. Aš pati dabar e, pabandysiu suderinti skirtingų frakcijų išvadas ir pasiekti bendras išvada, e, ben, bendrą rezultatą. E, iki kitos savaitės penktadienio ryto. Tada šešėliniai pranešėjai galės dar kartą peržiūrėti visus kompromisinius pakeitimus ir tada dar vėlesnės savaitės, Strasbūro savaitės, antradienį ir trečiadienį mes jau galėsim uh, labai aiškiai suderinti pakeitimus visi kartu. Aš uh, tikiuosi, uh, E, mes e, Liepos 5 dieną jau galėsime pateikti tuos pakeitimus balsavimui be didelių problemų. Ir, e, ponė pirmininkė, manau, kad turint tiek daug pakeitimų, mes gana greitai su juo sutvarkysime ir perėsime prie balsavimo. Dar kartą noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams visose frakcijose kad, už tai, kad mes galime tokiu dideliu greičiu dirbti, tokiu dideliu tempu dirbti. Ir būtent taip dirbdami mes pasieksime balsavimą Liepos 5 dieną. Kinga Kuns. Ir paskui panas Kuslovski. Thank you very much. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Yra milžiniškas kiekis pakeitimų, kaip jūs minėjote. Uh, Tačiau tam tikrą prasme ši darbo grupė, kuri dirbo visus metus, yra labai naudinga, nes mes e, turėjome laiko įsigilinti, sužinojome vieni kitų nuomonę ir nereikėjo pradėti visko daryti iš naujo, kai buvo pradėtas renkti, kai buvo pradėti siūlyti pakeitimai. Aš manau, kad didžiausia dabar problema yra per trumpas e, laikotarpis jeigu norime balsuoti Liepos 5 dieną, taip pat kai balsuosime ir dėl pagrindų, pagrindinių nuostatų, kas būtų logiška, tuomet tai reiškia, kad reiks paspartinti darbą ir mes turėsime na, labai atsargiai peržiūrėti visus tuos pakeitimus, kad nepakenktumėme dar labiau tam pirminiam tekstui tais pakeitimais. Aš manau, kad mes iš pradžių susitarėme, kad pirminis tekstas ir komisijos pasiūlymo projektas buvo geras ir kad mes turimėme išsaugoti tą tekstą. Ir yra susitarta dėl pagrindinių gairių, pagrindinių dalykų, čia aš nematau jokių problemų. Dėl to mes susitarėme dėl makroekonominių sąlygų klausimo, taip pat dėl minimalios minimaliaus finansavimo socialiniai integracijai ir socialiniam fondui, kiek iš, jis turi būti finansuojamas iš struktūrinių fondų biudžeto. Ir vakar pradė kompromisinius pakeitimus. Aš vakar taip pat paminėjau, kas labiausiai neramina mane, kai pradėjome kalbėti apie teminės, teminius tikslus. Daugelis tų pakeitimų jais bandoma suderinti tuos teminius tikslus, įtraukiant įvairius aspektus. Dėl to gali susiaurėti teminiai tikslai ir sumažėti valstybių narių galimybė laisvai siūlyti teminius tikslus, kurie jiems yra patys svarbiausi ir aktualiausi. Taigi mes turėtumėme labai atidžiai derinti tuos dalykus ir ne, ne perdėm susiaurinti uh, tų tikslų, nesukurti tokios, tokio disbalanso tarptų teminių tikslų, kadangi valstybės narės turės atrinkti ir atsirinkti tuos šešis teminius tikslus, kuriuos, kurie jų manimų yra patys svarbiausi. Taip pat iš pat pradžių teigiame, kad šalia tų svarbiausių teminių tikslų atrankos uh, dar labai svarbu yra aptarti ir partnerysčių sutarčių kontekste, kiek planuojamos veiklos programos atitinka nacionalinės reformų pro programas, e, užimtumo strategijas ir taip toliau, tam, kad išsiaiškintume, kaip ES lėšomis prisidedama prie nacionalinių reformų programų, nacionalinių strategijų. Jeigu norime kad lėš, fondo lėšos būtų naudojamos efektyviai. Svarbu išvelgti santykį tarptų dviejų priemonių, tų dviejų sričių. Taigi aš manau, kad mes turime, na, bandysime paspartinti tą darbą. Kaip sakė ponė pranešėja, dabar numatytas susitikimas kur bus susitarta dėl detalių ir parengsime rekomendacijas raštu dėl kompromisinių pakeitimų. Tačiau aš manau, kad tikrai turime neblogų šansų pasiekti kompromiso, kuris bus priimtinas daugeliu politinių frakcijų. Gal na, ne visoms, bet daugeliu. Taigi dėkoju. Ačiū, ponas Kozlovskis, ponia Harkin po to. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Iš pradžių noriu padėkoti poniai Morin Šartier už puikų pranešimą, kuriame yra pateikta daug labai taiklių pastabų. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus, du pakeitimus, kuriuos pats pateikiau. Pirmiausia, manau, kad reikalingas didesnis bendrijos priemonių panaudojimo koordinavimas. Uh, Reikia aiškiau skirti, kas yra tokios priemonės kaip Europos socialinis fondas, inovacijų fondas, e, inovacijų programa Erasmus visiems. E, taip pat e, pristatymo prie globalizacijos padarinių fondas. Turime siekti sinergijos. Manau, kad Europos socialinio fondas turėtų būti labiau nukreiptas į rezultatus, o ne procedūras. Todėl labai vertinu komisijos pasiūlymą, e, kuriuo siekiama supaprastinti ESF e, paramos teikimą, e, numatant sumažintas išlaidas. Taip pat valstybės narės yra skatinamas padidinti savo bendrą finansavimo dalį, taip užtikrinant sklandesnį paramos iš Europos socialinio fondo lėšų panaudojimą. Šitumas man. Pane Harkin, po to Tomas man. Ačiū. Šiandien kalbu Nadijos vardu, dėja ji negalėjo atvykti į posėdį. Pirmiausia, Nadija yra įsitikinusi, kad po labai vaisingų dėrybų vakar tarp šešėlinių pranešėjų dauguma kompromisinių projektų yra priimtina. Pakeitimuose akcentuojame tai, kad ESF matomumas ir veiksmingumas yra svarbus aspektai. Ji norėtų pabrėžti, kad šalia socialinių partnerių, nevyriausybinio organizacijų, kompetitingos vietos regioninės institucijos, e, skėtinės organizacijos turėtų būti labiau įtraukiamos ne tik į gyvendinimo fazę, bet į stebėseną ir vertinimą taip pat. Taipogi įmano, kad migrantai ir prieglapšio prašytojai turėtų būti minimi reglamente dėl ESF, taip pat prieglopšio prašytojai ir panašiai turėtų gauti galimybę pasinaudoti e SF finansavimu. Taip pat Nadė norėtų padėkoti pranešėjai už pranešimą ir labai puikų bendradarbiavimą. Dėkui. Ponas Tomas Mann, po, ta, po to mane, ponė McIntyre. Oh. Labai ačiū. Džiaugiuosi, kad mums pavyko atitikti daugumos poziciją. O Elizabet yra žinoma kaip puikiai kompromisų ieškotoja. Manau, kad rezultatas yra geras. Nepasant visų sunkumų, Europos socialinis fondas e, gali pasidžiaugti sėkmės istoriją. Daugelis kolegų galbūt svarsto, kodėl E, socialinio fondo teikiama parama kartais yra per lėta ir mes visi galbūt norėtume, kad ta parama būtų teikiama daug sparčiau, kad ji būtų didesnė ir taip toliau ir taip toliau. E, tačiau turime visi ieškoti kompromisų, o Europos socialinis fondas yra puikus pavyzdys, kad mes kūrėme pridėtinę vertę. Ir Tai jaučia ir valstybės narės čia jaučiami labai tiesioginiai, apčiuopiami rezultatai, patys žmonės tai jaučia. Aš pateikiau pakeitimų e, susijusių su platesne e, taikymo srityje, e, su dideliais vilkais. Tikriausiai matote, kad futbolas irgi, pavyzdžiui, remiamas tik tai tuo met, jei futbolo komanda yra stipri ir didelė. Um, Daugelis žmonių kartais visai neturi galimybės imtis tam tikrų iniciatyvų. Manau, kad e, Manau, kad kai kuriais atvejais parama yra e, neteikiama mažiems žaidėjams. Tuo tarpu reikia, kad kuo daugiau e, būtų patvirtinta tokios paramos, kuri reikalinga platesniems masėms. Ačiū, ponė Makintaja. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Šatie už puikų darbą ir už tą norą bendradarbiauti, kurį ji vis pademonstravo su visais šešėliniais pranešėjais. Tikrai gerai mes e, galėjome kartu dirbti. Antras dalykas, aš noriu pasakyti, kad mes visi labai remiame socialinį fondą. Aš e, savo pačios e, rajone, regione esu mačiusi labai daug pavyzdžių, kaip jauni žmonės pasinaudodami socialinių fondų susiranda darbą. Tik dvi problemas norėčiau paminėti. Pirmiausia, turėtume pasirūpinti, kad nebūtų dubliuojami uh, dubliuojamas finansavimas. Kultūros rytyje tokių dalykų galima išvelgti. E, tos ryties finansavimą dažniausiai aptarnėja kultūros komitetas ir turėtume stengtis, kad tas rytis nebūtų finansuojama iš dviejų šaltinių. Aš pritariu didžiai daliai to, ką sakė Kinga Gons dėl e, kai kurių komisijos teksto dalių paprastumo. Vakar labai plačiai diskutavome apie tai, kad e, yra įrašomi kartais ištisi sąrašai nuveiktinų darbų ir dažnai tos sąrašus sudarant kas nors pamirštama, todėl aš siūlyčiau viską paprasčiau daryti. Trumpai paaiškinsiu pakeitimus, kuriuos aš pateikiau. Ypač dėl antro straipsnio e, pirmos dalies ir trečio straipsnio pirmos dalies C papunkčio, kur mes siūlėme išbraukti Aš noriu aiškiai pasakyti, mes labai remiame e, socialinės įtraukties ir kovos su skurdu tinkslus, bet mūsų nuomonė tai yra rezultatas, o ne tikslas šio fondo. Todėl tas tikslas turi būti susijęs su darbo rinka. E, žinome, kad per mokymą per kitus veiksmus, e, per išsilavinimo užtikrinimą mes kovosime su socialinė atskirtimi ir skurdu. 162 e, ir 163 e, straipsniuose bus apie tai kalbama. Ir turėtume užtikrinti, kad ESF būtų vertinamas horizontaliau ir bendrai e, tie tikslai būtų pasiekti. Du konkretūs dalykai. Turime tekstą, kuriame kalbama apie e, vienodą atlygį. Labai svarbu, kad kai kalbame apie vienodą atlygį už vienodą darbą, nesikartotume. Aš manau, kad mes visi tai remiame, bet tai bus kalbama kitose pranešimuose. Ir kai išskiriame, kad vienodas atlyginimas moterims parašytas, tai man tokia formuluotė nepatinka. Kitas dalykas - dėl prieglopščio siekiančiųjų. Reikia atskirti tuos, kurie jau gavo prieglopsi ir tuos, kurie tik prašo prieglopščio, bet dar jo negavo galbūt netgi yra apsišaukelių prieglupščių sėkėjų. Todėl aš e, labai mielai paremčiau tuos, kurie jau gavo prieglupsti. Bet prašantieji prieglupščių yra labai sudėtinga kategorija. Ačiū. Okay, merci beaucoup, madame la rapportrice. Labai ačiū, ponė pranešėja, prašytumėm kalbėti kuo trumpiau. Dėja. E, bet e, tas pats turi būti su jumis, kaip su ponė Harkin taikoma. E, Aš visų pirma noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kolegoms, kurie prisidėjo prie šio dokumento rengimo. Aš pasižymėjau jūsų pastabas. Aš tikiu, kad rasime tokias formuluotės, kurios, kurios e, optimaliai tenkins frakcijos e, pageidavimus ir atspindės mintis išsakytas skirtingų frakcijų narių. Aš galiu pasakyti, kad Europos socialinis fondas turi būti labai aiškiai priderintas prie profesinio integravimo. Aš tai vertinu kaip socialinės integracijos dalį. Ir Tomo mano klausimas e, dėl socialinės integracijos ir išsilavinimo e, leidžia pasakyti, kad yra reikalinga tam tikra manevravimo laisvė, leidžianti išplėsti programą. Bet bendrai apie profesinį integravimą per socialinį fondą mes kalbėsime ir tą punktą paliksime. Yra daug kitų dalykų, kuriuos e, keletas jūsų paminėjo. Vienas jų e, nuomonės turi būti į projektą įtrauktos ir tai bus padaryta tikrai ir e, kolegoms iš skirtingų darbo, darbo grupių e, apie tai e, pranešiu, tada jie galės su savo frakcijomis viską suderinti. Kol kas mes sugebėjom dirbti gana greitai ir manau, kad Jeigu viskas gerai, Liepos penktą dieną pasieksim finalą, finišą. Ir e, komitetas parengė labai įdomų ir gerą tekstą. Ir mūsų visų pastangomis e, jis bus dar labiau pagerintas. Ir mes tęsime dar didesnių greičių, jeigu aš teisingai supratau. Kągi, matau, kad e, neturėsime daugiau laiko aptarti kompromisiniams pakeitimams. Suprantu, kad šiandien pranešėjai tam to labai norėtų, tačiau reiks visiems na, ir šiandiems pranešėjams ir kitiems komiteto nariams susipažinti su kompromisiniais pakeitimais, tačiau turime susi, susitarti dėl to, kuomet tie e, kompromisiniai pakeitimai turėtų būti visiems pristatomi, gal galėtumėte man pasakyti. Pone pirmininkė, šešėliniai pranešėjai, kurie dirba visose politinėse frakcijose dėl kompromisinių pakeitimų. Mes e, dabar po to surinksime tuos pakeitimus ir ketvirtadienį ar, arba penktadienį galėsime juos pristatyti. Antradienį arba trečiadienį, atsiprašau, galėsime juos pristatyti. Taigi iki kitos savaitės pabaigos kompromisiniai pakeitimai jau bus, ar ne? Taip, penktadienį ryte jau visi pakeitimai bus pristatyti. Taigi kitos savaitės penktadienį jau turėsime kompromisinius pakeitimus. Na, galbūt, jeigu reikės dar pakoreguoti kompromisinius pakeitimus, tą darysime antrąjį trečiadienį. Bet penktadienį ryte, aš vakar kolegoms įsipareigojau, kad penktadienį ryte, 29 dieną, jau bus galutinai pateikti kompromisiniai pakeitimai. 29, sako pirmininkė, 29-ąją jūs atsiūsite kompromisinius pakeitimus ar kompromisinius pakeitimus atsiūsite jau suderintus su šešėliniais pranešėjais. Taip, tai bus jau suderinti kompromisiniai pakeitimai, nes jau kompromisiniai pakeitimai darbo grupėse vakar pradėti svarstyti, atsiprašau, da, frakcijose pradėti svarstyti. Taigi balsuosime Liepos 5 dieną. Na ir puiku. Na, tiesiog tai yra paspartinta procedūra ir mums tiesiog reikia užtikrinti visapusišką skaidrumą visų komiteto narių atžvilgių. Taigi, penktąją Liepos balsuosime. Dar norėčiau štai ką priminti. Pono Koza pranešimas dėl jo reiks mobilizuoti pajėgas, 20, nes 25 procentų finansavimo klausimas, tai čia yra pono Oza e, pranešimo tema. Kągi baigėme svarstyti šitą potarkės punktą, dabar pereisiu prie pono Bulion, kuris pristatys savo nuomonę dėl 13 metų finansinių metų bendrojo biudžeto, pristatys visus skirsnius. Ačiū ponė pirmininkė, pasitengsiu labai greitai. Tiesiog kalba eina apie nuomonės projektą, dėl 13 metų biudžeto, atsižvelgiant į užimtumo klausimus. Išklausius komisijos nuomonę. Taigi aš norėčiau pasveikinti tai, kad įsipareigojimai finansa, įsipareigojimai asignavimams buvo suma, padidinti smulkioms vidutinėms įmonėms, mokymusi visą gyvenimą, tai yra svarbu esant krizės sąlygoms, didinti biudžetą, biudžetinį finansavimą e, užimtumui, ir taip pat e, skatinant augimą. Dėl ESF 22 milijardai, kurie nebuvo panaudoti, turi būti perkelti. Ir tai yra visų valstybių narių iniciatyva užtikrinti jaunimo darbą ir siekti greitų veiksmų šioje srityje. Aš apgalėstauju, kad pro, priemoniai progres įgyvendinti nebuvo skirti, buvo sumažintas finansavimas, mes norėtume, kad finansavimas būtų padidinamas. Yra siūlomi du bandomieji projektai, jie yra dabar rengiami dėl socialinės konvergencijos ir socialinės anglaudos, kad būtų paremti e, migrantai, darbininkai ir žmonės, kurie neturi prieglopščio. Beda, benamiai. Taip pat ir pilietiškumo. E, piliečių metai, 2013 metai bus Europos piliečių metai. Mes e, siūlome daugiau dėmesio tam skirti, skirti nemažai dėmesio ir užimtumui. Taip pat e, jaunimo judumo klausimas irgi čia yra labai aktualus. Taigi tai yra pagrindinės pastabos, kurias norėčiau išsakyti. Na ir tikiuosi, kad taryba išsakys savo nuomonę Liepos viduryje. Jeigu viskas klausysis, gerai, sako pirmininkė, ponas Dardenas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kai rengėme įgaliojimus biudžeto trilogui, mes su pranešėju šiek tiek kalbėjome. Na ir norėčiau pirmiausia paminėti keletą dalykų. Socialinio fondo finansavimas. Sveikintinas dalykas, kad finansavimas yra padidintas. Taip pat norėčiau akcentuoti ir tai, kad e, įsipareigojimai mokėjimams turi būti irgi padidinti. Mes biudžeto komitete akcentuojame, kad yra vyruoja tendencija mažinti įsipareigojimus, e, asignavimus įsipareigojimams šioje srityje. Na ir panašu, kad šioje srityje reikia labai atsargiai ir atidžiai elgtis. Dar viena pastaba dėl įsipareigojimų, dėl asignavimų įsipareigojimams globalizacijos fondui. Tai aišku, yra svarbu tai, kas yra siūloma ir norėčiau, kad būtų numatytas atitinkamas tinkamas asignavimas įsipareigojimams šioje srityje. Tačiau yra tokių, kurie prieštarauja tam fondui. Tai aišku, reiks suderinti poziciją su jais. Dabar bandomieji projektai, parengėmieji veiksmai. Pranešėjas džiaugiuosi, kad iškėlė šį klausimą savo nuomonės projekte. Aš manau, kad e, turime apie tai kalbėti ir e, kalbėdami apie restruktūrizavimą, taip pat parengėmiai veiksmai dėl socialinių aspektų, dėl sanglaudos fondų, fondo. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad pritariu tam, kad e, pranešėjas labai noriai ir palankiai pasisako už didesnį finansavimą parengiamiesiems veiksmams, ypatingai kalbant apie jaunimo, judaus jaunimo e, programą. Ačiū, ar komisija norėtų pasakyti? Ne, tada vėl suteikiu žodį pranešiai. Pone pirmininkė, nieko daug negaliu pridurti. Uh, jau iš anksto matome, kad bus nemažai problemų ieškant kompromiso šią temą. Šiame kontekste E, užimtumas yra aktualiausia turbūt tema. Valstybių skolos krizė e, kelia naujų iššūkių ir tikimės tik tai biudžeto komiteto ir tarybos palankių sprendimų. Ačiū. Puiku, kaip jūs sakėte, pakeitimų pateikimo terminas bus nustatytas, e, žiūrint, kada taryba pateiks tekstą. Mes tikimės, kad Liepos vidury maždaug bus galima apie tai labiau padiskutuoti. Dabar maždaug sta, nustatome pakeitimų pateikimo terminą e, rūpiučio 21 dieną 12 val. nesgi kolegos išvažiuos atostogų. O reikia, kad komisijos pozicija būtų pateikta pakeitimams parengti. Tada mes tos pakeitimus galėsime išanagrinėti. E, balsuoti numatome birželio 6 dieną. Iš mano pusės, manau, yra maksimalus lankstumas. Ir paskutinis šio ryto klausimas. Poniai Manesku suteiksiu žodį dėl mūsų komiteto nuomonės projekto vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl subjektų vykdančių e, veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose vykdomų viešųjų pirkimų. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu kalbėti kuo glaušiau. Kaip žinome, pastaraisiais metais parlamente išryškėjo poreikis pagerinti viešųjų pirkimų direktyvas. Mes padarėme išvadą e, po komisijos analizės ir pastarosios audito ataskaitos, kad e, tai yra būtina. Todėl aš pateikiau e, susitikusi su suinteresuotomis pusėmis 35 pakeitimus šiam pasiūlymui. Juos jums, e, jų projektus jums pateikiu. Tai akcentuoja, kad viešieji pirkimai iš tiesų yra viena iš svarbiausių priemonių e, būtinų pa, maksimaliai išnaudoti Europos 2020 tikslams pasiekti. Tai būtų galima padaryti, pagernant verslo aplinką, skatinant inovacijas ir didinant ekologiškų viešųjų pirkimų plitimą. Tai leistų sumažinti CO2 emisijų išmetimą ekonomikoje ir tai leistų mm, sunaudoti mažiau energijos ekonomikoje. Viešųjų pirkimų programoje turėtų būti numatyta, kaip valstybės lėšas panaudoti kuo efektyviau. Viešųjų pirkimų konkursai turėtų būti atviri visoms ES valstybėms, ypač dabar, ekonominės krizės metu. Aš galiu pabrėžti, kad viešieji pirkimai yra pagrindinė priemonė, kuri atlieka labai svarbu vaidmenį, skatinant naujų tvarių darbo vietų kūrimą. Dėl to taip būtų sukūriamos geros darbo sąlygos, būtų skatinamas inovacijos ir moksliniai tyrimai ir tie būtų padedama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Be to, taip galėtume skatinti e, m, pažeidžiamų e, grupių užimtumą. Turime galvoti apie tvarų, ko, tvarias kokybiškas darbo vietas lyčių lygybės užtikrinimą, nebuvimą, kovą su socialinė skirtimi. Ši direktyvų peržiūra labai svarbi, ypač kai kalbame apie viešųjų pirkimų procedūros vykdymą praktiškai, kalbame apie investicijų į realią ekonomiką skatinimą, kad galėtume grįžti užbristi iš dabartinės krizės. bendrovės, e, su kuriomis įmonės, e, aš žinau, išlaidos, su kuriomis bendrovės susiduria, organizuodamas viešuos, viešuosius pirkimus, turėtų sumažėti. Ir tas rytimi mes esame, pati, ta kryptimi mes esame pateikę nemažai pakeitimų. Kaštai turi būti kuo mažesni viešųjų pirkimų. Reikia sutelkti dėmesį į konkurencingumą ir efektyvumą. Turime padėti toms įmonėms. E, sukurti daugiau naujų vietų. Sveikinu komisijos pasiūlymą, jame yra daug naujų inovatoriškų idėjų, e, kad ši direktyva dėl viešųjų pirkimų būtų modernesnė. Ir galiu dar kartą pažymėti, kad e, pakeitimas, kurį bandome pateikti dabar, nori e, užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp taisyklių supaprasvinimo ir geresnių procedūrų sukūrimo stengiantis užtikrinti, kaip e, sutartis galėtų būti, e, kam sutartis turėtų būti suteiktos per viešuosius konkursus. Taip pat šie pakeitimai leistų įtraukti į viešuosius pirkimus daugiau mažų ir vidutinių įmonių. Viešiai pirkimai e, turi būti svarbus skatinant darbo vietų kūrimą mažose ir vidutinėse įmonėse, turiu galvoje tvarias ir kokybiškas darbo vietas. Kaip jau sakiau, lauksiu kolegų komentarų ir pakeitimų šiai direktyvai ir tikiuosi, kad mes e, gerai pabendrausime ir sėkmingai padirbėsime, e, rengdami nuoseklę nuomonę. Ponas Cerkas. Gracias, señora presidenta. En nombre de mi colega François. Ačiū, pana pirmininkė. Kalbu, kalbu Fransuo Kasteks vardu, kuris negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje. Mūsų frakcijai šis klausimas itin svarbus, todėl kad kalbame apie vandens, energijos naudojimą, transporto ir pašto paslaugas. Tai yra paslaugos, kurios už užtikrina milijono žmonių egzistencinį minimumą. Dėl laiko stokos mes nespėjame peržiūrėti visų ponios Manesko pakeitimų, tačiau uh, Aišku, bus e, pateikta dar daugiau e, pakeitimų su konkurencijos klausimais. Mes e, sutinkame, tačiau reikėtų akcentuoti ir teisingumo principą. Mes dirbame užimtumo ir socialinių reikalų komitete, o tai reiškia, kad pagrindiniai būtiniausi žmonių poreikiai turėtų būti užtikrinami atsižvelgiant į teisingumo principą, e, užtikrinant e, socialinį teisingumą. Tas socialinis aspektas yra labai svarbus ir viską lemti viešuosiuose pirkimuose turi ne tik kainą, reikia kalbėti apie socialinę įmonių atsakomybę e, ir socialinį teisingumą. Ačiū. Dėkoju. Ar yra dar norinčių pasakyti? Panašu, kad ne. Ar komisijos atstovai norėtų pasisakyti? viena pastaba, bendro pabudžio pastaba. Europos komisija norėtų padėkoti užimtumo komitetui už parengtą nuomonės projektą. Ir mes pritarėme ponios pranešėjos nuomoniai dėl to, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp to, kad reikia skatinti darbo tvarkės 2020 tikslus, geresnė socialinė sangloda, aplinkos sauga ir panašiai. Ir kita vertus, reikia atsižvelgti ir į kitus poreikius, reikia mažinti, supaprastinti tai, taisyklės tam, kad nebūtų sukūriama neproporcinga administracinė našta ūkio subjektams, ypatingai smulkioms sudinėms įmonėms. Taip pat Norėčiau pasakyti tai, kad turime ieškoti aiškių savokų tam, kad nebūtų piknaudžiaujama interpretacijomis ir panašiai. Taigi reikia visuomet atsižvelgti į sutarties principą ir dvasę, nediskriminavimas ir skaidrumas. Tai yra pagrindiniai principai. Dėkoju uždėmesį. Ačiū. Ar yra dar kitų norinčių pasakyti? Panašu, kad ne. Žodis pranešėjai. Ačiū. Dėkoju kolegoms už pasisakymus. Kaip jau sakiau, aš laukiu vėlesnio darbo su šešėliniais pranešėjais, bendro darbo rengiant šį dokumentą. Norėčiau Jūs patikinti, kad atsižvelgsiu į visas, absoliučiai visas nuomonės. Socialinis teisingumas, pusiausvyra tarp principų, tarp strategijos 2020 ir kita vertus efektyvumo veiksmingumo. Aš manau, kad mums galiausiai pavyks parengti solidų galutinį dokumentą, atsižvelgiant į tai, ką, ką tik pristačiau. Dėkuoju. Puiku. Kągi mes baigėme šiuo darbo tvarkės e, punkto svarstymu. Aptarti šį darbo tvarkės punktą. Liepos ketvirta yra pakeitimų pateikimo terminas, taigi baigiame posėdį. E, dabar tęsime darbą 15 val. Pone Šrioter pirmininkaus vietoj manęs. Linkiu gero darbo.